Uh, good afternoon, everybody. Um, it is actually now uh, 10 past the hour, even though the clocks don't. Labą dieną, mes turime pradėti darbą, bet panašu, kad Europos parlamente nėra suvienodinto laiko, turėtų rodyti po 3.10, bet um, kiek vėluoja, tai turėkite tai omenyje. Tai yra ekonomikos komiteto posėdis ir pirmas darbo atverkės punktas yra darbo atverkės tvirtinimas. Ar matyčiau prieštaraujančių? Ne. Tuomet laikysime darbo atverkę patvirtintą. Toliau yra sausio 26-27 posėdžių protokolų tvirtinimas, taip pat vasario 22-23 protokolų tvirtinimai. Ar galime patvirtinti? Ačiū. Dabar periname prie pirmininkės skelbimų. Ir man atrodo, pirmas dalykas, ką turėčiau pasakyti, tai yra išreikšti užuojautą mūsų komiteto nariams iš Lenkijos ir visiems Lenkijos žmonėms, kurie yra čia. Po šeštąjį įvykusios tragiškos lėktuvo katastrofos, kurioje žuvo Lenkijos prezidentas ir uh, daug, daug mm, kariškių pareigūnų, civilinio sektoriaus e, pareigūnų ir todėl aš noriu pasiūlyti visiems atsistoti ir pagerbti jų atsiminimą minu, tylos minutę.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 Ir tada galėsime jau perėti prie seminaro. Visų pirma, noriu priminti nariams, jog e, šio trečiadienio popietę toliau vyks klausimai dėl to, ko reikia pasimokyti iš ekonominės situacijos Graikijoje. Jums visiems pateiktas tų e, pateikta tų klausimų programa. Klausimai vyks mm, plenarnių posėdžių salėje nuo 3 iki pusės 7. Aš pakviečiau tų klausimų prelegentus pasisakyti trumpai, kad kaip galima daugiau laiko liktų klausim, klausimams atsakymams. Taip pat bandysime iš anksto suderinti, kokie bus užduodami klausimai, bus išsiuntinėti pranešimai jums visiems e, tuo reikalu. Tik tai noriu priminti nariams ir koordinatoriams, kad norime apriboti e, klausimų uždavimo laiką vieną minutę ir kad būtų užduodamas tik vienas klausimas, viena tema, kad nebūtų e, keliomis temomis klausimai užduodami per tą minutę. Aš taip pat norėsiu trumpai pasikalbėti su koordinatoriais, kitais atstovais ir administratoriais po šio posėdžio irgi šio reikalu. Ir galiausiai Panas Krisidūlų, paskutinis prelegentas, dėl jo noriu pabrėžti, kad turime atsižvelgti į tai, jog jis yra labai e, jautrioje situacijoje savo pareigose. Aš būsiu labai griežta narių atžvilgių, kad tas, tas jautrus aspektas nebūtų paliestas ir kitų prelegentų atžvilgių tas pats bus taikoma dėl Graikijos. Toliau kiti susitikimai bus e, balandžio 14, paskui Strasbūrė e, trečiadienį. Taip pat ketvirtadienį Strasbūrė nuo 9.30 iki 11.30, atsiprašau, kad Strasbūrė mm, bus du posėdžiai, tačiau tik tai taip mes galėjome prisiderinti prie balsavimo toliau. Balandžio 26 nuo 9 iki 6.30, 27 mm, nuo 9 iki 12.30 ir nuo 3 iki 6.30. Aišku, visas detalės gausite savo laiku. Labai džiaugiuosi, kad dabar galime jau pereiti prie kito darbo tarkės punkto. Tai yra seminaras. Paprastai Mm, mūsų posėdžiuose vyksta klausimai, neseminarai, tačiau mm, džiaugiamės, kad turėjome galimybę įterpti ir šį seminarą, kadangi kai kurie kiti klausimai buvo nukelti vėlesniai datai. Tai dabar iš karto ir periname prie darbo tvarkės ketvirto punkto, tai yra seminaras dėl motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento. Mm, vyks diskusijos aptarsime e, naujo teisinio akto poveikį vartotojams, automobilių gamintojams ir automobilių pardavėjams. Taip pat e, susitarimų draudimui ir jų įtakai vartotojų, kainoms vartotojams tai ir pirminėms rinkoms nuo 2013 metų e, gegužės 31 dienos. Kaip, taip pat sveikinu Malcolm Harbą iš Šimko komiteto. Kaip žinote, yra labai svarbus um, aspektai susiję su vartotojų teisėmis ir ponas Harbar turi tikrai labai didelę asmenę patirtį šio klausimu, turėtumėm tai turėti omenyje. Tad dabar ir negaiždama iš karto suteiksiu žodį mūsų svečiams, prelegentams. Paul Citizar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 pasisakys Lorian Krit, kuris pakalbės iš vartotojų požiūrio taško. Kuri pakalbės iš vartotojų požiūrio taško. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane pakalbėti Mobile Consumers organizacijos vardu mes jungiame 79 automobilistų klubus Europoje ir daugiausiai užsiimame vartotojų reikalais padedame jiems pasirinkti automobilį, atlikdami atitinkamus testus, teikdami e, jiems pagalbą e, avarijos atvejais, atsakome į vairiausius klausimus susijusius su automobilių remontu. Taigi mes esame vartotojų organizacija, kuri specializuojasi būtent automobilių vartotojų reikaluose. Mes e, dirbame su komisija rengiantis reglamento 14002002 peržiūrai. Esame iš tikrųjų vartotojų ruporas. Šią prasme mes taip pat e, džiaugiamės susitikti su kitomis suinteresuotomis šalimis ir dalyvauti šios dienos diskusijoje ir pakalbėti apie vartotojų aspektus. Vartotojams e, po namo automobilis yra pagal svarbą antrasis pirkinys automobilio priežiūra ir eksploatacija pareikalauja tiek pat išlaidų, kaip ir pats pirkinys. Vadinasi, mums reikia tam tikrų specifinių taisyklių. Kol kas e, egzistuoja vienas teisės aktas dėl pirminės rinkos ir antrinės rinkos. Ir e, ketinimas pratesti reglamento galiojimą iki 2013 metų ir antrinės rinkos naujos gairės gali atnešti vartotojams negatyvių pasiekmių. Mes manome, kad atsiras mažiau konkurencijos, mažiau pasirinkimo ir kad gali šiek tiek kilti kainas. Apie tai paplačiau pakalbėsiu vėliau. Norėčiau akcentuoti, kad apskritai atsiranda vis daugiau ir daugiau mobilumo <clears throat> galimybių, greta automobilių yra kitų transporto priemonių. E, Vartotojai todėl nelengva susiorientuoti ir pirminėje, ir antrinėje rinkoje. Dabar pakalbėsiu apie e, e, savoką, kurią minėjo ir komisija, ir kiti. Tai yra įvairių markių pardavimas e, toje pačioje vietoje. Vartotojui e, nesinori keliauti toli išsirink, ir e, pirkti automobilį, kurio jis nori. Nes automobilis vis tik yra toks dalykas, kurį jūs norite patys išbandyti, o tai bus sunkiau, jeigu pereisime prie naujo mm, reglamento dėl bendrosios išimties. Mes e, matome, kad e, galimybė parduoti daugiau markių automobilių vienoje vietoje suteikė, pavyzdžiui, tokiams markiams kaip Kija, didesnės galimybės. Grįšiu prie argumentų, kurie e, kurie buvo išsakyti anksčiau, šiandieną. Nuo 2002 metų situacija tikrai pagerėjo ir vartotojų vardu turiu pasakyti, kad žiūrėdami į tuos pokyčius mes matome, kad jie buvo vartotojų naudai. Na, o antrinėje rinkoje po e, automobilio e, pardavimo gali atsirasti tam tikrų problemų dabar, ypatingai kai kalbama apie garantijas remontui. turime suprasti, kad e, taisyklių e, pakeitimas e, gali sumažinti konkurenciją ir tokiu būdu būti neigiamas dalykas vartotojams. Antra vertus yra dar viena problema ir konkrečiai garantijų problema. Kaip matote, yra du garantijų tipai - teisinės garantijos ir išplėstinės garantijos. Komisija mato, kad kai kurie gamintojai stengiasi suteikti e, išplėstinę garantiją tik tai tada, jeigu automobilis bus remontuojamas jų autorizuotuose servisuose. Mums atrodo, kad tai kelia problemų, per garantijų laikotarpį mes turime turėti galimybę padėti vartotojui, jeigu automobilis jam sugedo kelyje ir suteikti daugiau pasirinkimų. Dabartiniai sprendimai arba komisijos pasiūlymas yra toks, kad e, garantijų klausimas būtų sprendžiamas gairėse, bet tai neapima visų problemų susijusių su garantijomis. Pavyzdžiui, situacija, kai e, e, pardavėjas suteikia garantiją tam tikram laikotarpiui uždyką, mums iškyla problema, nes mini BR tai neatsispindi. Mes suprantame, kad mini e, bendrosios išimtys neapima visų e, gamintojų, tai tiesiog yra tam tikra gairė, e, aiškiai nurodinti, kas yra leidžiama, kas ne, įleid, ne kas yra neleidžiama. Be to mes manome, kad papildomas aptarnavimas siūlomas e, vartotojui, jeigu keliamos tam tikros sąlygos vartotojui, e, E, turėtų būti atspindėtas kitame teisės akte. E, mes e, norėtume, kad vartotojas turėtų kuo geresnį ir platesnį pasirinkimą, kada jam reikia remontuoti automobilį, o nebūtų pririštas prie vieno gamintojo. Taip pat mes matome, kad e, jeigu vartotojas pirkdamas automobilį ir e, yra pasirengęs nuvažiuoti toliau e, negu šimtas kilometrų, tai pasikeisti alyvos, jis tikrai nenorės taip toli važiuoti. Na ir dar vienas dalykas - prieiga prie techninės informacijos. Tai yra mums labai svarbu, kad egzistuotų konkurencinga popardaviminė rinka. E, reaguojant į kolegų iš ASEA, e, pastabas, kad ta pati informacija turėtų būti suteikiama ir pardavėjams, ir porinkiniai rinkai. E, turiu pasakyti, kad mūsų netenkina uh, E, kad ta pati informacija galėtų būti teikiama e, servisams, e, mums reikia sugebėti padėti žmogui, kuris sugedo kelyje. Būtina, kad informacija būtų tinkamai teikiama ir nepriklausomam sektoriui. Taigi prieiga prie techninės informacijos čia Mes kaip ir komisija teigiame, kad e, tuos dalykus reikėtų spręsti, kad e, tai atsispindėtų mini bendrosios išimties reglamente. Dabar mes matome, kad tai atsispindi, bet turbūt reikėtų tai sustiprinti. Mums taip pat kelia susirūpinimą, kad e, techninės informacijos apibrėžimas įrašytas dabar Euro 5 e, dokumentuose nėra atspindėtas e, e, bendros išimties reglamente. Taigi mums rūpi, kad vartotojai galėtų pasinaudoti visais privalumais iki 2013 metų, kad būtų iš naujo įvertinta galimybė pardavinėti uh, E, įvairias markės e, vienoje vietoje. E, mums reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra prieiga prie techninės informacijos, užtikrinti tą prieigą, užtikrinant, kad po pardavinė rinka būtų tikrai paranki vartotojams. Dėkoju. Pereisime dabar prie klausimų ir diskusijų. Aš čia paprašysiu pradėti Malkolmą, nes jis yra parengęs jau klausimų. Na ir tikiuosi, kad ir kiti nariai duos ženklą, jeigu norės paklausti. Silvija jau mačiau, noriu tai padaryti. Malcolm Harbour. Dėkuoju, Šarn, labai dėkuoju Jums, Jūsų komitetui, kad surengėte šį seminarą ir suteikėte mums galimybę viešai padiskutuoti apie kai kuriuos klausimus. Kaip anksčiau sakėte, iš mano komiteto perspektyvos e, mes žiūrime į tai vartotojų akimis, e, bet taip pat e, mums rūpi ir tokie aspektai kaip techninė informacija. Todėl aš sutelksiu savo klausimus ties tais, ties tomis problemomis. Uh, Visiškai aišku, kad vartotojų a, problemos labai aiškiai atsispindėjo šios dienos pasisakymuose. Reikia pasakyti, kad e, tos e, organizacijos, kurios čia atstovaujamos, yra pateikusios savo nuomonę ir komisijai. Na, mano pirmoji mintis, kuri būtų bendresnė ir skirta komisijai ir kitiems, būtų tokia. E, kaip ir keletas kitų kolegų, man teko dalyvauti ilgoje diskusijoje dėl bendros išimties, kuris įgalėjo 2002 metais, kuri, kaip visi sakė, atnešė radikalių pokyčių E, mes matome iš pateiktos informacijos, kad visos šalis galvoja, kad e, tas reglamentas buvo saliginai sėkmingas. Na, savo pasisakymuose pardavėjai pasakė, kad uh, automobilių rinkoje iš tikrųjų įvyko rimtų pokyčių per pastarosius keltą metų, bet kokie yra tų pokyčių stimulai? E, atrodo, vartotojai, gamintojai tokių pokyčių neprašė ir kiek aš žinau, nėra šiuo metu pramonėje e, ekonominių ar kitokių priežasčių nefunkcionuoti tai rinkai, Ir tada iškyla klausimas, o vis tik kam reikia tų pokyčių, jeigu viskas gerai funkcionuoja. Ir man e, nesusidaro įspūdis, kad tie pokyčiai atneštų kažką labai pozityvaus ir laukiamo vartotojams. Nes politiškai mes turime įstikinti, kad susidurime su viešuoju interesu. Ir tik tada galėsime eiti į priekį. Kalbant apie bendrasias vartotojų teisės pasisakymuose, aš išgirdau kai kurių minčių, kurias norėčiau paprašyti paaiškinti. Konkrečiai apie komisijos pasiūlymą, kad e, brangus standartai yra neparankus e, gamintojams ir pardavėjams. Ne visai supratau tos minties. Čia buvo kalba apie vadinamosios multibranding standards. Galbūt komisija galėtų čia plačiau pakalbėti apie tai, kokią naudą tai atneštų e, e, viešajam interesui. Na ir dar vienas klausimas apie techninę informaciją. Visų pirma, pasakysiu, kad aš manau, kad garantijos popardaviminėje rinkoje yra iš tikrųjų šio pasiūlymo labai teigiamas bruožas ir mano komitetas yra pasirengęs tas mintis paremti. Bet aš norėčiau paklausti, kai kalbame apie techninę informaciją, nes tai yra vienas iš svarbesnių veiksnių. Štai ko komisija teisingai pareiškė, kad dabar nėra labai aiškaus techninės informacijos apibrėžimo. Aplinkos e, komitetas taip pat to reikalavo, to, to, tokią mintį paremtų ir mano komitetas. Norėčiau paklausti komisijos, ar ji mano, kad gairių parengimas, kiek suprantu, būtent taip jie ir pasielgė. Taigi, ar e, gairių parengimas bus pakankamas tam, kad galima būtų užtikrinti, kad techninės informacijos lygis bus pakankamas tiems automobiliams, kurių neapima iki 2009 metų reglamentas. Nes straipsnėje 101, kur kalbama apie konkurenciją, nėra privalomo reikalavimo gamintojui pateikti informaciją. Viena, vienas iš sunkumų gaunant techninę informaciją yra tai, kad informacija gali būti pateikiama e, tokiu duomenų formatu, kurio, pavyzdžiui, e, remontininkas negali suprasti. Tad gal galėtumėte paaiškinti, kaip jūs užtikrinsite, kad techninė informacija bus pateikiama e, tokiam, e, e, tokiam pačiam lygmenį, kaip kad dabar teikiama pagal egzistuojantį reglamentą ir kad taip pat bus daroma pagal naująjį reglamentą. Dėkuoju, Silvijau. Matau, kad jūs norėtumėt užduoti savo klausimą ir pato kitiems suteiksime galimybę. Très précisément ce que vient de dire monsieur, monsieur Malcolm Harbour. On ne comprend pas la cause de votre changement. Dėl pasikeitimo ir susidaro toks įspūdis, kad pasikeitė tos priežastys, dėl kurių yra siūloma pakeisti teisės aktą. Tai iš tikrųjų ne visiškai tikinote. Kitas dalykas, jeigu reikia kažką pakeisti, tai ar nereikėtų pabandyti uh, paskatinti naujų automobilių tipų gamybą, kad ši pramonė būtų žalesnė, kaip Manas Baroso taip pat sakė. Tai iš tikrųjų jūs turite mums pateikti aiškesnės priežastis ir labiau įtikinančius motyvus, tai gal tada mūsų išsprendimas būtų kitoks. Um, dėkuoju. Na, panašu, kad visi mūsų prelegentai galės atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė Malkomas. Ir aš tuomet siūlyčiau kalbėti tokia patėlės tvarka, kaip ir jūs kalbėjote anksčiau. Taigi pirmiausia, komisija, iš... komisija pirmiausia išskės savo nuomonę. Prašau. Dėkuoju. Pirmininkė, aš džiaugiuosi man suteikta galimybė. Aš norėčiau pakalbėti apie techninę informaciją antrinėje rinkoje. Tai buvo paskutinis pono Malkomo užduotas klausimas. Jis paklausė, ar gairių pakaks. Na, atsakymas yra labai aiškus - ne. Nes mes ketiname imtis papildomų priemonių. Jums tikriausiai yra žinoma, kad 2007 metais mes iškėlėme bylas keturiems stambiems automobilių gamintojams, būtent dėl to, kad jie ne užtikrinau pakankamos prieigos prie techninės informacijos. Nes tai yra labai svarbus reikalavimas. Taigi mes aiškiai norime pasakyti, kad konkurencijos e, įtvirtinimas pirmiausia turėtų būti e, grindžiamas reikalavimu laikytis galiojančių taisyklių, o ne papildomas reglamentavimas. Būtų puiku, jei mes galėtume viską spręsti labai paprastomis techninėmis e, teisėkuros priemonėmis. Tačiau taip nėra. Taigi mes turime imtis e, priemonių, kurios užtikrintų, kad laikomasi galiojančių taisyklių ir automobilių gamintojai e, supranta mūsų griežtumą. Mes neseniai sumažinome kai kuriuos rodiklius ir mes visuomet stebime, kaip yra laikomasi galiojančių reikalavimų. Pirmiausia, reikalavimo užtikrinti prieigą prie techninės informacijos, nes e, vartotojams bus labai naudinga, jei visi gamintojai laikysis e, šių reikalavimų. Bet aš jau minėjau, kad e, mes dirbame, bet ne viską yra lengva padaryti. Toliau, paskutinis klausimas ir, pana Malkome, pirmasis klausimas. Kam yra reikalinga keisti šį dokumentą, kam reikalinga keisti dabartinį reglamentavimą. Kai kurie iš mano kolegų ir aš kalbėjome, kad mums reikia sustiprinti antrinės rinkos reglamentavimą. Mums visiems yra žinoma, kad daugybė pardavėjų siūlo mums pirkti naujus automobilius su didžiulėmis nuolaidomis bet įsigyja naują automobilį ir, ir uh, nuvykę į garažą tam, kad mums pakeistų tepalus, pavyzdžiui, esame labai nustebę gavę didžiulę sąskaitą. Taip ir yra ir todėl turime skatinti antrinę rinką. 2006 metais mes pradėjome rinkos tyrimą, kuriuo metu paaiškėjo, kad pardavėjai susiduria su papildomomis sąnaudomis dėl to, kad automobilių gamintojai reikalauja iš jų sumokėti už tai, e, kad jie prekiauja kelių markių automobiliais. Tai be abejo nėra naudinga vartotojams. Ir be abejo šiandien gamintojai bent jau naujų automobilių rinkoj kontroliuoja situaciją. Mes žinome, kad e, automobilių gamybos e, sektoriui taip jau buvo gan sunku išgyventi dar iki krizės. Ir kiekvienas automobilių gamintojas stengiasi sukurti tokį savo automobilių platinimo tinklą, kuris būtų jam labiausiai naudingas. Todėl reikėtų, kad pirminėje rinkoje sistema būtų kiek lankstesnė, kuri leistų pardavėjams ir gamintojams surasti būdą, kuris būtų veiksmingesnis, bendradarbiavimo būdą, kuris būtų veiksmingesnis. Net 30 procentų naujo automobilio kainos sudaro būtent uh, išlaidos atsiradusios dėl gamintojo ir uh, pardavėjų bendradarbiavimo. Be abejo, šis e, skaičių galima būtų mažinti ir būtent e, todėl šitoje srityje mes ir sieksime pakeisti dabartinę padėtį mūsų visų vartotojų ir gamintojų labui. Dėkuoju. Ar automobilių gamintojų atstovas norėtų ką nors pasakyti? Taip, labai trumpai. Na, manau, kad ne aš turėčiau apibriežti visuomenės interesą. Aš paliksiu šį darbą komisijai. O iš gamintojų pusės galėčiau pasakyti, kad šiandien automobilių gamybos sektorius yra reglamentuojamas pagal bendrosios išimties reglamentą, kuris yra labai pres detalizuotas, preskriptivus ir labai ribojantis, kur kas labiau ribojantis nei panašus reglamentai, kurie taikomi yra kitiems sektoriams. Ir mes nesuprantame, kodėl taip yra. Aš jums minėjau, kad jeigu jūs ištirsite automobilių rinką, pamatysite, kad joje nėra jokių rimtų su konkurencijo, nepakankama konkurencija susijusių problemų kurios būtų nežinomas, pavyzdžiui, kitose sektoriuose. Taigi, kadangi mūsų sektorius nekelia, neturi jokių ypatingų problemų, nesuprantame, kodėl mes, e, jis negali būti reglamentuojamas taip pat kaip kiti sektoriai. Ponas Cizer kalbėjo apie tai, kad dabar, dėl dabartinio reglamento atsiranda papildomos sąnaudos. Taip ir yra. Jums tikriausiai yra žinoma, kad gamintojai iš esmės neprieštarauja tam, kad pardavėjai, pardavėjai prekiauja kelių markių automobiliais. Tais atvejais, kai vieno, kiekvienai markiai yra skirtas atskiras pardavimo plotas. Gamintojams nepatinka, kai skirtingų gamintojų automobiliais yra prekiaujama toje pačioje patalpoje, nes tai sumažino kiekvienos atskiros markės matomumą ir taip kenkia jų reputacijai. Nes pardavėjai dažnai pasinaudoja tuo, kad dėl vienos markės reputacijos jie gali brangiau parduoti kitos, mažiau paklausios markė, markės automobilį brangiau. Ir be abejo, jeigu pardavėjai norės prekiauti kelių markių automobiliais, tuomet jie turės už tai mokėti, jie turės prisimti papildomų, jie turės papildomai už tai sumokėti ir be abejo galiausiai uh, už tai mokės vartotojas. Toliau, teisinių požiūrių iš tikrųjų niekas nepasikeis, kuriame reglamente bus numatytos naujos taisyklės. Ar tai bus bendrosios šimties reglamentas, ar tai bus tipo patvirtinimo reglamentas, ar koks nors kitas dokumentas. Komisija yra žinoma apie dabartinės problemas, kurios atsiranda dėl to, kad nėra pakankamai techninės informacijos reikalingos remontui atlikti. Ir komisija jau minėjo sutarties e, straipsnį, kurio vienaip ar kitaip turės pasiremti kaip e, teisinių pagrindų. Taigi niekas nesikeis. Dėl standartizuoto formato aš manau, kad Standartas, kuris būtų taikomas visiems naujiems automobiliams, yra šiuo metu formuojamas, yra kūriamas. Jis bus taikomas visiems automobiliams kur, po euro 5. Ir mums atrodo, kad yra neįmanoma pakeisti tos sistemos, pagal kurią mes teikiame techninio pobūdžio informaciją savo akredituotiems e, remontininkams. Nes iš tikrųjų būtų neprotinga reikalauti dabar visas sistemas atnaujinti atsižvelgiant į naują reglamentą. Bet e, kalbėdamas apie naujus automobilius galiu pasakyti, kad uh, informacija apie naujus automobilius jau yra prieinama visiems, ir akredituotiems e, garažams, ir visiems e, kitiems nepriklausomai dirbantiems remontininkams. Um, uh, Na dabar kas nors iš e, mažmenininkų. Ačiū, Henris Reiks. Visų pirma, gal užginčiau tą skaičių, kas panašu liktai būtų ta toks bendras vertinimas, bet tikrai yra pastenęs skaičius, tai yra 30 procentų per platinimo išlaidų. Nuo 99 metų tas yra skaičius ir čia ir mano, ir dylerių vertinimas būtų toks, kad tas skaičius atspindėjo tik tai to laiko situaciją, o pagal dabartinę dinamiką panašu, kad situacija būtų kitokia. Dabar dėl mm, įvairių. Mm, kai priekiavama skirtingų markių automobiliais. Panašu, kad dyleriai seniau nelabai tuo užsėmė, dabar atsižvelgiant į praeitų metų lapkričio situaciją, bent Vokietijoje rinkoje 68 procentai dylerių prekiauja skirtingų markių automobiliais. Tai čia yra dėl įvairių priežasčių susidariusi tokia situacija, bet aišku, kad tokia mm, rinkos situacija yra palanki vartotojams. Uh, įvairios pagalbinės sistemos, kaip kad, pažiūrėjau, kompiuterinės sistemos, pastatai, visu, vis, visą infrastruktūrą gali būti paskirsta pajamų sukaupimo. Jeigu kal, eina kalba apie kelias markės, eina kalba, pavyzdžiui, ar tai būtų viena pardavimo salė, gretimos pardavimo salės, ar tai būtų kelios salės e, kitoj gatvės pusėje, ar jos sujungio, sujungtos ar ne. Dyleriui, aišku, atitinkamai tai užtikrina e, papildomą saugumą. Uh, Tuomet e, visos tos markės yra atstovaujamos vietos rinkoje. Ir vartotojams tai yra pliusas. Naujose pasiūlymuose tikrai siekiama bus nežengti žingsnio atgal kad nebūtų kažkokių tai sienų tarp skirtingų markių. O, kad bus žengiama iš tikrųjų netgi du žingsnius atgal, kuomet bus turbūt ne tik tai, kad sienos atskirimas tarp skirtingų markių, bet gal bus ir visiškai skirtingos salės, netgi visiškai atskiri subjektai. Taigi įsivaizduokime, kiek dėl šio reglamento įgyvendinimo išauks išlaidos ir įsivaizduokite, kur tos išlaidos nukeliaus. Aišku, jos um, atsispindės kainose, kurias turės mokėti vartotojas. Taigi, kelių markių pardavimas mažina išlaidas ir tai reikia pripažinti. Ir gamintojai turi, aišku, pripažinti situaciją. Aišku, jie po to turi mm, įrodyti, kad štai mano gaminamas automobilis yra geresnis negu kitos markės. Ir gamintojai tokiu tokiu būdu, aišku, gali pakelti reikalavimus dyleriams investuoti. Pavyzdžiui, jeigu yra gretima markė, kuri yra nauja rinkoje, galbūt ji mm, net tiek kelia pavojaus tau, nei, tarkim, tokioje situacijoje, kuomet esi greta jau įsitvirtinusios, užsirekomendavusios markės. Pavyzdžiui, kur, tarkim, pradedama nuo visiškai žemų standartų, paskui e, tie standartai yra keliami rinkos segmentui augant. Tokiu būdu rinkos e, jėgos veikia ir, aišku, kai yra ekonomikos krizė, visos rinkos be abejo, e, visos markės, aišku, siekia, kad būtų leidžiama um, prekiauti įvairiomis markėmis. Uh, svarbu priimant tokius teisės aktus, kad vartotojams nepakenktų mm, konkurencijos sumenkėjimas tarp skirtingų markių ar netgi vienos e, kažkurios tai markės viduje. Toliau. Jeigu paimtumėm skaičių nuo 2,5 iki 3 milijonų eurų, tiek, tiek mm, kainuoja įrengti dilerio ir serviso įmonę. Ir kuomet apmokai, apmokai visą personalą, įrengi infrastruktūrą, tai yra dilerio investicijos. Jeigu gamintojai naudojasi tuo, kad prekiavimas skirtingomis markėmis ir reikalauja, kad bū, išauktų markės diferencijavimo išlaidos, būtent tai yra dileris, kuris po to turi apmokėti visas tas išlaidas. Iš tikrųjų, tie argumentai gali būti tik, tik sukelti pykti, tai kas yra dabar sakoma, jeigu eina kalba, kad reikėtų sudaryti galimybę mm, prekiauti tik vieną markę, jeigu eina kalba apie kažkokią tai visiškai naują rinkoje markę. Aišku, jeigu eina kalba apie apie jau įsitvirtinusias markės, kaip ir Monti komisija sakė, aišku, kad yra būtinybė užtikrinti, kad būtų galimybė priekiauti skirtingomis markėmis, kad nebūtų labai didelės kainos išaugimo, kad visos, visa ta išlaidų išaugimo našta negriūtų dyleriam ant pečių. Ačiū. Ar dar kažkas? norėtumėt pasisakyti, o po to mes perėsime prie klausimų. Na. Tai aš trumpai dėl e, priekybos skirtingomis rinkomis ir to, ką pasakė komisija. Aišku, kad tai gali būti problema. Tie sprendimai, kuomet priekiavimas skirtingomis markėmis vienoje vietoje, tačiau reikia pasakyti, kad Aišku, MVPR e, tai e, numato ne vien tik tai šią galimybę, kad vienoje salėje būtų prekiaujama skirtingomis e, markėmis. Gali būti ir skirtingose patalpose, išbarstytose po miestą ar po netgi kažkokį tai regioną net per sieną. Aišku, kad viskas susiveda į vartotojų interesą. Mane kiek klaidina iš tikrųjų tas skaičius, kuris pateiktas komisijos. Ir dabar techninė informacija. Aš sutinku, kad gairės privalomos iš teisinio požiūrio taško jos yra lygiai tokios, svarbio, tokios pat svarbios kaip MVBR e jeigu kiltų ginčiai, kurie būtų sprendžiami teismo keliu, tai e, aišku, kad tai procesas truks metus, gal ir ilgiau. Ir jeigu nedidelė įmonė, kurioje dirba tik tai 4-5 žmonės, tai tikrai neturės savo galimybių leistis e, į tokius teismo procesus ar netgi kreiptis į Europos teisingumo teismą. Tai per brangu ir per sudėtinga. Taigi reikia užtikrinti, kad nebūtų sukurta papildomų išlaidų smulkiam vidutiniam verslui, kuris ir taip jau yra sunkiai tokioje padėtyje. Ačiū. Jorgen Kliut ir Pervanž Berės nori užduoti klausimus. Jeigu dar kažkas pageidausite užduoti klausimą, duokite signalą. Einiges äh, gehört über Wettbewerb, äh, wir haben was gehört über Kostensenkung. Dėkuoju. Na, man įdomu būtų sužinoti, ar buvo atliktos kokios nors prognozijas ar koks nors tyrimas apie tai, kaip šis reglamentas paveiks užimtumą tiek automobilių e, gamybos, tiek aptarnavimo sektoriuose. Nes vienaip ir kitaip mes turėsime įvertinti, kiek šis dokumentas paveiks darbo rinką. Ir dar vienas dalykas. Niekas kol kas nekalbėjo apie gaminamo produkto kokybę. Ar vėlgi šis reglamentas ją įtakos? Kai kam atrodo, kad kainas ir sąnaudas galima mažinti kokybės sąskaitą. O visi žinome, kad automobilių kokybė yra tiesiogiai susijusi su saugumu. Turėtume ir apie tai pagalvoti. Euh, Ačiū. Aš iš esmės noriu užduoti klausimą komisijai. Tam tikrą prasme tai atitinka tai, ką pasakė kolega Liut. Uh, Komisija tai yra koleginis uh, organas, uh, taip pat ir teisės aktų prasme labai svarbu, kad šis teisės aktas integruotųsi į bendrą teisinę bazę, į bendrą komisijos strategiją. Ir todėl, uh, kai analizuojame šios dienos temą, yra daug dalykų, kurie mums svarbus. Visų pirma, nežiūrint to, koks būtų automobilio distribu, platinimo būdas, reikia galvoti bendrai apie automobilių sektorio situaciją ir pernelik didelių pajėgumų problemą krizės e, situacijoje. Taigi reikia atsižvelgiant tai vertinti šio teisės akto poveikį galima e, tokiam sektoriui kuris ES turėtų būti gyvybingas ir efektyvus. Antras matmo, kuris yra labai svarbus, tai aišku yra užimtumo klausimas, darbo vietų klausimas. E, kiekvienas iš ekspertų, e, svečių kalbėjo apie vartotojo interesą, tačiau atvirai sakant, šios dienos situacijoje mm, ir kolegė Liutė apie tai kalbėjo, kai kalbame automobilius, aišku, kad visų pirmas yra. Uh, darbo vietų klausimas. Tie produktai, kurie parduodami ES tikrai yra susiję su žmonių dirbančių įvairiose regionuose labai kritiška situacija. Uh, poveikio įvertinimas dabar yra privalomas kiekvieno teisės akto atveju, taigi ar buvo atlikto šio teisės akto galimo poveikio um, įvertinimas, atsižvelgiant į Lisabonos, aišku, poveikį ir kokie tie yra rezultatai, nes aišku, kad tas poveikis bus labai svarbus socialiniu aspektu. Uh, Aišku, kad žmonės nori nusipirkti pigesnius automobilius, tačiau socialiniai klausimai tai yra ir, pavyzdžiui, kiek bus sukurta darbo vietų, kiek bus prarasta darbo vietų, kiek mūsų teri ES teritorijoje ir taip toliau. Ir trečias būkštavimas. Čia sugrįžtu prie to klausimo, kuris jau buvo iškeltas ir kurį jūs neatsakėte e, dar. Uh, komisijos dabar pagrindinė linija ir mums visiems svarbi, e, aišku, e, svarbus aspektas tai yra subalansuotas vystimasis, e, aplinkos apsauga ir aišku, kad mes norime automobilių, kurie terštų kuo galima mažiau. Taigi, kaip šis teisės aktas galėtų prisiderinti prie tokio pakoreguoto tikslo, tai yra aplinkos apsaugos tvaraus vystimosi. Asajan, and then... Turiu dar uh, du norinčius paklausti. Nyt komission edustajalta ja myöskin periaatteessa kaikilta. Ačiū, mano klausimas bus skirtas komisijai, bet taip pat ir kitiem prelegentam. Kaip šie pasikeitimai įtako situaciją šalyje, kur automobilių mokesčiai dideli, kuro kainos didelės, gyventojų yra mažai, automobilių poreikis didelis. Kaip visi tie pasikeitimai įtakos vartotojų ir platintojų situaciją? Aš aišku kalbu apie Suomiją, savo gimtą kraštą. Mes galvojame, kad jeigu dileriai negalės prekiauti kitomis markėmis, vartotojai neturės galimybės tas markės e, skirtingas palyginti. Jeigu a, sudarai sudėtingą situaciją, kad vienas dileris galėtų prekiauti kelių prekė ženklų e, automobiliais, tai tuomet vartotojas turės keliauti šimtus kilometrų, kad galėtų kelias markės palyginti. Ich denke zunächst mal, dass es hier nicht so sehr darum geht, jetzt. Ähm Pane Švab, ponė Esa iškėlė labai įdomų klausimą. Aš nemanau, kad mes visą dėmesį turėtume skirti tik tai tam, kad būtų gaminami žalingesni automobiliai ar socialiniai politikai. Aš manau, kad svarbu yra suderinti automobilių gamintojų interesus bei jų galimybę kontroliuoti pardavimus, nes tai yra viena ir tai kitaip susiję su užimtumu. Ir pardavėjų interesus ir poreikius, nes ir pardavėjai kuria darbo vietas. Man atrodo, kad vartotojai, apie kuriuos kalbėjo Malcolmas Harbour, yra įsitikinę, kad 2002 metais priimtas reglamentas sukūrė netinkamą pusiausvirą ir kad dabar komisijos siūlomas reglamentas yra geresnis. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra kitaip ir manęs visiškai neįtikino mums pateikti argumentai, dėl kurių reikėtų keisti dabartinį reglamentą. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip Jums atrodo, ar šis reglamentas išsaugotų tinkamą pusiausvyrą tarp e, mano minėtų, minėtų interesų ir poreikių. Ir komisijos taip pat norėčiau paklausti, ar šis naujas reglamentas, kuris turėtų įsigalioti nuo 2011 metų, e, tinkamai traktuos ir pardavėjus? I hope everybody who's answering questions later is taking notes. Anthony. Sí, gracias, presidenta. Ponas Sančias Prezedo. Dabar galiojantis reglamentas veikia neblogai, tačiau svarbu yra skirti pirminę rinką nuo antrinės rinkos. Geriausia yra tinkamai reglamentuoti pirminį sektorių, pirminę rinką nes būtent nuo to priklauso tolesnė konkurencija sektoriuje. Negalime pamiršti ir vartotojų. Taip šis reglamentas paveiks e, automobilių kainas bei automobilių aptarnavimo sąnaudas. O taip pat be abejo ir vartotojų galimybė rinktis. Taigi vartotojai turėtų mums labiausiai rūpėti. Kai tą reikalavimą dabar sakomas naujos techninės standartas, e, gali rastis galim, būtinybė keisti ir automobilių technologijas. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kiek jūs e, reglamentas atsižvelgs į tai, kad gali prireikti techni ir techninius e, automobilių duomenys. Pane Dati, ačiū. Mes jau šio klausimu kalbėjome praeitų metų lapkritį, gruodį ir būtent ne vienas iš mūsų prašėme komisijos, kad būtų parengta poveikio studija tikrai daug detalesnė nei pristatyta pirmame sutikime. Ir aš prisimenu, kad mes kalbėjome būtent apie tai, kad nėra atlikta poveikio analizė dėl užimtumo situacijai, ypač atsižvelgiant į krizės laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kiek buvo įmanoma žinoma, imtas įvairių priemonių palaikyti situaciją, um, padėti iš, išbristi iš tos krizės situacijos, kai met buvo priemokos mokamos už um, į metalo laužą atiduodamos automobilius, perkant naują ir taip toliau. Šios dienos studijoje nėra um, vėlgi atsakyta į tuos klausimus, kuriuos mes kėlėme. Tai yra ta um, poveikio studija neišanalizavo šio teisės akto poveikio socialiniais aspektais, užimtumo situacijai. Būtent uh, kas bus, ar žmonės bus atleidžiami iš įmonių, ar ne, kokie bus tie galimi padariniai, jeigu bus pritaikyta ta bendroji išimtis. Um, Ar norėtų dar kas nors pasisakyti? Tada galbūt vėl prelegentams suteiksiu žodį. Daug klausimų buvo skirta komisijai ir e, Ko gero, šios įstikimo vienas iš rezultatų bus tai, kad mes suvokiame, kad reikia daugiau laiko iki tų pokyčių termino. Tad norėčiau ir suteikti žodį komisijai, atsakyti į klausimus. Liko mums apie 20 minučių, taigi kiekvienam prelegentui maždaug po 5 minutės laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų yra daug suinteresuotų jų šalių, kurių šiandien čia nėra, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Apie tai spalio mėnesį jau kalbėjome. Norėčiau a, pasakyti, kad esu visas studijas, poveikio įvertinimus, visą dokumentaciją esu atsinešęs čia. Ir vienas iš jų kaip tik yra išsamus poveikio įvertinimas, kuris e, ištyrė visas alternatyvas, tame tarpe poveikį užimtumui automobilių gamintojų sektoriuje, taip pat ir prekiautojų srityje, ypatingai e, atkreipiant ypatingą dėmesį į smulkės vidutinės įmonės Vėliau galbūt mano kolegos galės nurodyti jums konkrečius e, tos studijos skyrius į turinį. E, pereitais metais mes pateikėme tą studiją parlamentui, bet noriu jūs užtikrinti, kad visi tie pamastymai, visos tos problemos buvo svarstomos ir mes esame įsitikinę, kad jeigu norime turėti gyvybingą automobilių pramonę Europoje, tai svarbus eksporto veiksnys beje, mums reikia kiekviename lygyje turėti labai konkurencingą ringą dalių gamintojų, pačių gamintojų, automobilių gamintojų, pardavėjų, tos pačios prekės ženklo produktų pardavėjų ir kelių prekės ženklų produktų pardavėjų. Na ir to mes galėsime pasiekti tik tai, jeigu automobilių pramonė bus konkurencinga, pradedant nuo mokslo tyrimų ir technologijų plėtros ir baigiant jau paskirstimu. Todėl mes galvojame, kad ir pardavėjai, ir gamintojai yra toje pačioje valtyje, jie nėra priešai, jie gali nesutarti, kaip turėtų veikti reglamentavimo režimas, bet jie labai uh, tarpusavyje vieni nuo kitų priklauso, ar tai būtų Suomijoje, kur e, prekiavimas kelių prekė ženklų produktais yra tiesiog privalomas, nes nei vienas pardavėjas kitaip ne išgyventų ir kur e, tokia sistema egzistuoja nepriklausomai nuo reglamentavimo režimo. Ir baigiant Vokietiją, kur e, jeigu bus pernelyg daug kelių prekė ženklų pardavėjų, tai e, tarkim Mercedesas tada pradeda e, pardavinėti savo produktą per vertikaliai integruotas pardavėjų struktūras. Taigi mes matome, kad e, dėl rinkos jėgų rinka prisitaikys ir geriausias bendradarbiavimo būdas tarp prekiautojų ir gamintojų galų galiu bus surastas. Iš tikrųjų, visi sektoriai susiduria su daugybė problemų, ypatingai gamintojai, e, didelis spaudimas pradėti gaminti ekologiškai švarius automobilius, jų pelno maržos labai mažas ir šiomis aplinkybėmis, norint išlaikyti darbo vietas ir e, susilaikyti nuo valstybės pagalbos ar valstybės paramos, jie turi surasti konkurencingiausią būdą gaminti ir parduoti automobilius. Ir būtent todėl mes ir ketiname įvesti lankstesnę, lankstesnį mechanizmą. Kalbant apie antrinę rinką, mes e, e, žiūrime į uh, remonto rinką, 50 procentų jos sudaro smulkios įmonės, ten yra daug darbo vietų sukūriama. Mes spantame, kad ir jiems kyla problemų, prieiga prie techninės informacijos, atsarginės dalys, e, bet visa tai e, rodo, kad vartotojų ir nepriklausomų remontininkų interesai visiškai sutampa. Man regis, aš atsakiau į visus klausimus. Galbūt mano bendradarbiai Paolo galėtų gal ką pasakyti apie kelių prekės ženklų produktų pardavimą. Matau, kad liko man gal 10 sekundžių. E, tai trumpai tik pasakysiu, e, paminėsiu vieną minėją, kuri dar čia nebuvo išsakyta. Dabartinėme režime pardavėjai net turi teisės prekiauti kelių prekės ženklų produktais. Jie tik tai gali kreiptis į komisiją. Na, o pokyčiai, kuriuos atneštų naujoji sistema, e, pra, e, praktiškai e, sukurtų a priori mechanizmą. Na, o dėl e, poveikio vartotojams. Tai Ispanijos e, vartotojų apsaugos teisų agentūra yra paskaičiavusi, kad tai atneštų 20 procentų e, e, kainos kilimą distributoriams. Kai kalbam apie užimtumą, tai poveikis užimt užimtumui mes tengiamės e, surasti pusiausvyrą tarp įvairių alternatyvų ir šios scenarijos poveikis yra toly, tolydus. Tai yra todėl, kad nėra siūloma nukrypti nuo esminės e, sistemos, tai yra kolektyvinės e, selektyvinės distribucijos sistemos. Pardavėjams e, ši sistema yra naudinga, gamintojai taip pat ją remia, nes tokiu būdu jie gali kontroliuoti tos sistemos dydį e, visame tinkle, bet suteikia jiems galimybę keisti skaičių, kada jie panorės. E, tai buvo praeitįje, taip yra dabar ir nebus jokio pakitimo, jeigu įsigalios ir naujoji sistema šią prasme. Dėkoju, ar gamintojai norėtų įsiterpti. Dėkui, ponė pirminkė, daug klausimų apie tai E, kaip tas reglamentas galėtų paveikti e, tvarų mobilumą, ekologinių automobilių galimybės ir kitus aspektus. Labai sunku įvertinti tokį poveikį, aš tik asmeniškai pasakysiu, kad mano nuomonė šis reglamentas nepadarys jokio poveikio pavyzdžiui, elektrinių automobilių ar a, e, tvaraus mobilumo aspektui gamybai. Nes jeigu gamintojai pagamins tokių automobilių, tai e, pardavėjai juos pardavinės. Ir bendrasis šimties reglamentas čia nėra aktualus. Teisinga pasakyti, kad e, nedaug e, gamintojų e, sugeba šiandien labai daug uždirbti, tas pat pasakytina ir apie prekiautojus, net ir prieš krizę jie nesugebėdavo jau labai baisiai daug užsidirbti, bet jeigu kažkiek prekiautojų per artimiausias metus turės apleisti savo verslą, tai bus ne bendros išimties reglamento pasiekmė, o tai, kad jie nesugebės parduoti daug automobilių. Kodėl pasiūlymas geras? Todėl, kad pašalina tam tikrus apribojimus kuri egzistuoja būtent mūsų sektoriui, bet neegzistuoja apskritai kituose sektoriuose. Jeigu gamintojai negalės daugiau lemti to, kas e, atsitinka pardavėjų tinkle, tai bus nelabai gerai. Drauge su pardavėjais mes turime ieškoti čia sprendimo, o jeigu paliksime tą sprendimų ieškojimą atskiriems pardavėjams, tai jie galbūt suras sprendimus, kurie tinka tik tai jiems, bet ne apskritai visiems. Tuo tarpu mums reikia tokių sprendimų, kurie pasitarnautų vartotojams ir vartotojų interesams apskritai. Taigi mes turime surasti sprendimus, kurie leistų mums turėti pakankamai pardavėjų mūsų produktams parduoti. Mes esame suinteresuoti, kad visame pasaulyje būtų geri ir pelningai dirbantys pardavėjai. Čia e, nereikėtų kokiu nors nesusipratimu kalbant apie e, Suomijos pavyzdį, prekiavimą kelių prekės ženklų produktais. Suomijoje, kaip aš jau anksčiau sakiau, dar iki bendros išimties reglamento buvo e, kelių prekės ženklų produktų prekiavimo sistema ir mechanizmai, kurie veikia. Ir mes manome, kad tai bus ir ateityje, nes gamintojai paprasčiausiai negali savo leisti uh, išlaikyti vien tik tai savo ekskluzyvinius tinklus tokiuose šalyse kaip Suomijoje ar apskritai Skandinavijoje. Dėkoju. Dėkoju. O dabar e, pardavėjų, e, remontuotojų grupės vardu. Dėkoju, pirmininkė, gamintojų E, pardavėjų ir vartotojų interesas yra turėti e, sveikas, e, sveikus automobilių pardavimo ir priežiūros tinklus. Visas tas suinteresuotas šalys nesuinteresuotas tuo, kad pardavėjai negautų tinkamos gražos savo investicijoms. Mes tiesiog sakome, kad e, siūlomas reglamentavimo mechanizmas gali uh, pakenkti tai jautriai pusiausvarai, kuri dabar egzistuoja tarp įvairių suinteresuotųjų pusių. Mes taip pat matome, kad e, antrinėje rinkoje gali atsirasti tam tikrų iškraipimų. Uh, Iš tikrųjų, pirminėje rinkoje pelno e, marža dabar yra labai maža. Dabar, suteikiant e, pernelyg daug kontrolės gamintojams pirminėje rinkoje, kai jie galėtų spręsti, kokie dideli bus pardavimo tinklai, mes rizikuojame, kad kai kurie iš tų pardavėjų neišsilaikys, neišlaikys savo versl, versle Ir tada mažesni pardavėjai negalės išlaikyti konkurencijos spaudimo. E, taip pat e, naujiems ateinantiems e, į verslą žaidėjams taip pat bus labai sunku, tarkime, korejiečiams, kurie bandys patekti į Europos rinką, tiems, kurie gamins uh, E, taupesnius elektrinius e, automobilius. Taip pat bus sunkiau patekti į rinką, jie priklausys nuo kitų gamintojų gerų norų. Yeah, like to to... Aš noriu sugrįžti prie priekybos skirtingomis markėmis, skirtingų markių automobilių. Suomijoje iš tikrųjų yra problema, mes norėtumėm, kad vartotojams būtų suteiktas vienodos galimybės įsigyti bet kurios markės automobilį, kad nereiktų važinėti šimtus kilometrų ieškant tinkamo automobilio. Mes galvojame, kad MVBR e um, nėra pakankamas apsauga numatyta ir įrodyta, kad iš tikrųjų tos taisyklės, kurios buvo nustatytos, davė savo rezultatų. Dabar Noriu tik pridurti, kas pergyvenate dėl darbo vietų, dėl užimtumo. Iš tikrųjų, aftermarket mm, sudaro pakankamai darbo vietų, galimybių, kad būtų jūsų regionuose, jūsų apskritise tos darbo vietos išsaugotos, taigi norėčiau paraginti visus atsižvelgti į tą visą grandinę. Mes sutinkame, kad gamintojai susiduria su didžiuliais sunkumais, tačiau reikia su, su, suprasti, kad eina kalba apie visą automobilių priekybos grandinę, tai yra ne vien tik tai pardavėjai, bet ir, ir vietiniai vienetai taip pat yra labai svarbus. Ir noriu pasakyti, kad FIA nori, kad būtų uh, užtikrintas saugus, švarus mobilumas ir žvelgiant į ateitį tiek pirminėje, tiek mm, rinkoje, tiek aftermarket taip pat. Nuo birželio mirmos, kad tai būtų taip pat užtikrinta ir kodėl dabar atsakant į klausimą, kodėl reikia peržiūrėti šį reglamentą, todėl kad mm, vis daugiau yra sunkumų ir techninė informacija rodo, kad ankstesnės taisyklės neapėmė visų tų dalykų, kurie yra svarbus vartotojai ir garantiniai, pavyzdžiui, klausimai yra didelė problema. Tai pabaigai noriu pasakyti, kad mūsų manimų labai svarbu būtų visapusiškai apibriežti, kas yra ta techninė informacija kitam MVBR, kokie yra techniniai apribojimai reikalingi ir taip pat, kas turi būti padaryta dėl priekybos kelių markio automobiliais vienoje vietoje. Okay. Um, Thank you very much. Uh, Malcolm has asked if he could say a few words. And... Malcolmas ar paprašė tar, sudaryti galimybę jam tarti keletą žodžių apibendrinant diskusijas, taigi aš mielai suteikiu jam žodį. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, kaip jūs ir sakėte anksčiau, uh, Reikia pasakyti, kad labai daug svarbių dalykų iškilo šiuose diskusijose. Aišku, kad laikas labai trumpas visiems jiems aptarti, bet tai, kad jūsų komitetas rengia rezoliuciją, yra labai svarbu ir kiti komitetai turės galimybę prisidėti prie to, tai irgi džiugu. Dabar um, prie diskusijų krypties norėčiau sugrįžti bendrai dėl manau, kad kolegos teisingai aptarė pagrindinius dalykus ir uh, svarbus aspektas buvo išryškintas. Komisija pasakė ir gamintojai pasakė, kad iš esmės norime daugiau lankstumo organizuojant platinimo tinklą. Uh, galvojame, kad tai atitiktų plačiosios ekonomikos poreikius. Kiti kolegos kalbėjo apie konkurencingumą. Tačiau dyleriai sako, kad jie irgi norėtų daugiau lankstumo ir iš esmės tai kaip ir sustiprintų, dabar sustiprinamas gamintojų, gamintojams skirtas lankstumas, bet dar kalbam ir apie tai, kad dylerių lanks, situacijos lankstumą taip pat reikėtų didinti. Uh, Kaip 2002 metų studijoje buvo kalbėta, aš nežinau, ar komisija iš tikrųjų aiškiai pristatė visus argumentus, kodėl e, tas e, lankstumo abiem pusėm subalansavimas užtikrintų tokį balansą, kuris atitiktus man atrodo, vartotojų ir dylerių pateikti argumentai yra labai svarbus ir aš norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta. Antras dalykas, komisija išsakė labai svarbų dalyką, kad e, aišku, teisės akto įgyvendinimas yra visako raktas. Tačiau lygiai taip pat reikia pasakyti, kad jeigu įgyvendinimo gyvenimas yra problema ar gyvenimo nepakankamumas yra problema, tai tie pakeitimai irgi yra labai svarbus ir jeigu komisija sako, kad būtent yra problema dėl įgyvendinimo, tai tie pakeitimai, kurie čia yra numatyti, galbūt nebūtinai išjudins e, situaciją. Aš jau daugiau kaip metai dalyvauju tuose diskusijose ir vis keliu klausimą, ar reikalingi tie pakeitimai. Man netrodo, kad situacija būtų pasistumėjusi į priekį. Komisija sako, kad viskas yra paremta 2006 metų analizė. Tačiau Štai dyleriai ką pasakė dėl 30 procentų platinimo kainos. 20 metų patirtis rodo, kad tas procentas galbūt yra pernelyg didelis, nes reikia atsižvelgti į tai, kokį dyleriai gauna pelną ir galbūt ta dalis tuomet yra daug mažesnė realioje rinkoje. Uh, į tai turi būti atsižvelgta įgyveninant šį konkretų pasiūlymą. Tačiau, pirmininkė, situacija yra dabar tokia, kad aišku, jog reikalingas stabilumas šiame sektorėje. Uh, Ir galbūt tą stabilumą būdavo galima užtikrinti šį pasiūlį, e, šį, šį, galiojantį teisės aktą toliau taikant dar kelis metus į priekį. Bet aišku, kad ta galimybė nepasinaudota, komisija aišku turi uh, ir iniciatyvos teisę pasiūlyti teisės aktą ir jį gyvendinti uh, turi teisę. Taigi, uh, mes, aišku, galime pateikti pasiūlymus, po to komisija lygiai taip pat gali juos ignoruoti, bet reikia nepamiršti, kad visa tai turės savo padarinių. I, I think... Ačiū, Malkomai. Man rodas visiškai aišku, kad, kad ir kas beivyktų, mes pakliuvome į tokią padėtį, kur yra daug neužbaigtų darbų, kuriuos reikės užbaigti. Jau yra parengtas e, klausimo žodžių projektas ir rezoliucijos projektas. Mm, jis bus išplatintas iki 14 e, balandžio galima pateikti komentarus, komitete balsuosime 19 dieną, taigi prašome pateikti savo pastabas sekretoriatui ir mes tenksimės kuo organizuočiau per tuos trumpus terminus veikti. Na, o plenarinėje sesijoje ketiname balsuoti per pirmąjį gegužės plenarinį posėdį. Taigi, kad, gal, kad galėtume išsakyti savo nuomonę prieš įvykstant e, tiems pokyčiams. Dėkoju visiems, e, kurie dalyvavo ir pasisakė. E, yra tokių, kurie savo pasisakymus, savo indėlį yra atsiuntę savo nuomonę raštu ir aš labai tikiuosi, kad išvadose mes atsižvelgsime į visų nuomonės. Dabar po keletos minučių pertraukėlis grįžime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Right, we will now move on to point five. Tvarka dabar perėsime prie penkto darbo tvarkės punkto. Besikalbantieji salėje galbūt galėtų savo pokalbius pratesti ne salėje. Ir kol čia mes ruošiamės posėdžiui, pakartosiu tai, ką anksčiau sakiau apie klausimus trečiadienį po pietų. Kalbėsime apie Graikijos krizės pamokas. Aš jau sakiau, kad klausimus apribosiu, ta prasme, kad e, vienas klausimas turėtų būti skirtas vienai temai. Neleisiu klausti apie kelis dalykus. E, stengsimės laikytis tokio formato, kurį taikėme per komisijos narių pretendentų klausimų. Bet aš labai norėčiau dar pasikalbėti su administratoriais, koordinatoriais, kurie šiandien dalyvauja po mūsų posėdžio apie tai, kad galėčiau e, jiems pateikti paskutinę informaciją ir galbūt pakoordinuoti mūsų klausimus šiek tiek. Taigi dabar bankų sektoriaus tarp valstybinių krizių valdymas. Čia mes turime Elisa Ferreras e, pranešimo projektą. Tai yra e, savos iniciatyvos pranešimas, teisėkuros iniciatyvos pranešimas. Taigi, Elisa, žodis tau. Dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu angliškai. Po pirmojo pasikeitimo nuomonėmis e, vasario 22 dieną dėl šio pranešimo mes e, stengiamės konsoliduoti mūsų požiūrius čia. Noriu patikrinti komisijai, pramonės e, atstovams, reguliuotojams, priežiūrininkams, ir ypač šelniams pranešėjams už jų atvirumą ir jų indėlį darbė iki šiol. Aš tikiuosi, kad šioj dvasiai dirbsim ir toliau. Ir taip pat ypač norėčiau paminėti sekretoriato, mūsų komiteto ypatingai sekretoriato vertingą paramą. Noriu akcentuoti taip pat e, kovo 16-osios klausimų svarbą. E, komisija surengė didelę konferenciją kovo 19, tai labai buvo labai svarbus renginys ir kovo 26 renginys Lisabonoje taip pat buvo nepaprastai svarbus. E, man buvo įdomu e, suvokti, susivokti, kad nepaisant klausimų sudėtingumu, vis tik e, mes sugebėjome surasti kažkokį bendrą supratimą, galvodami apie naują krizių valdymo mechanizmą. Taigi, e, kalbant apie tuos svarbius aspektus, norėčiau pabrėžti, kad e, visos suinteresuotos šalys galvoja, kad ES turi pasinaudoti čia istorinę galimybę bent jau trijuose e, frontuose. Pirmiausia, peržiūrėti ir įgyventi naują priežiūros architektūrą. Antra, sustiprinti reglamentavimą dėl kapitalo, e, rizikos ir likvidumo tarp kitų dalykų. Ir taip pat e, sukurti veiksmingą krizių valdymo mechanizmą Europai. E, visose tuose frontuose padėtis keičiasi ir, man atrodo, parlamentui čia tenka istorinis vaidmuo, nukreipiant e, tuos, e, tuos pokyčius teisinga kryptimi. Ir aš tikiuosi, kad tas pranešimas kaip tik ir bus tam tikras impulsas siekiant to bendro nuoseklaus mechanizmo. E, mūsų tikslas yra sukurti veiksmingą, ambicingą, bet realistišką pasiūlymą ir pasiekti platų sutarimą e, tarp įvairiausių politinių partijų. Būtent šioje dvasioje mes ir dirbame. E, mano pranešimo tekstas yra prieinamas, į detalės nenorėčiau leistis. Paminėsiu tik keletą svarbiausių rekomendacijų. Pirmoji yra susijusi su e, ambicingais tikslais, e, norint sukurti teisinį režimą, kuris reglamentuotų e, nemokumo problemą. Europos Sąjungoje. E, problema yra labai sudėtinga, bet mes norime sukurti tokį mechanizmą iš apačios į viršų. Mes norime remtis priežiūros kolegijų mechanizmais, norėtume įtraukti tenai e, finansų ministrų, e, ministerijų atstovus, e, pasiremiant tais tarpusavę supratimo memorandumais, kurie buvo sudaryti 2008 metais. Tai turėtų būti daroma e, naujosios institucijos e, E, vadovaujant naujajai institucijai e, IPA turėtų būti sukurta e, nauja taisyklių knyga, turėtų būti nemokumo įstatymai suvienodinti, turėtų būti sutarta dėl ypatingos padėties planų bankuose, kur turėtų būti labai aiškiai išdėsta, kaip reaguoti atsitikus krizai. Bet eina kalba ne tik apie tų planų patvirtinimą, bet ir apie veiksmingą krizės valdymą. E, taip pat e, kalbama apie e, priežiūrą, kuri būtų taikoma sisteminės rizikos, sisteminėms bankams. Turi būti sukurta tarp valstybinės stabilumo grupės. Na, o tarpvalstybinėms ne sisteminiams bankams turėtų būti priežiūra, kurią koordinuotų EBA ir konsultuojantis su e, stabilumo e, grupėmis. Na, o vietos bankams turėtų būti e, taikoma vietos priežiūra. turėtų būti sukurtos tam tikros rizikos valdymo tarybos, kurios galėtų atsižvelgti į kiekybinius ir kokybinius elementus ir kurios galėtų e, teikti tam tikrą rizikos reitingavimą, pasinaudodamas e, skaidriais mechanizmais, e, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar reikia intervencijos, ar nereikia. Ar reikia keis, e, kištis ar nereikia. Turėtų būti sukurta tam tikrų e, e, veiksmų paleidimo e, kriterijų sistema, e, reitingų sistema ir, žinoma, šalia to turėtų būti tam tikra instrumentų dėžutė, kuri leistų priežiūrai įsikišti tinkamu būdu. Kaip jau ir sakiau, tai yra tik tai noras, troškimas, vizija ir mes turėtume visų pirma susitelkti ties e, rizikos didžiausios koncentracijos vietomis priklausomai nuo dydžio ir kitų dalykų. Ir pirmojoje stadijoje mes turėtume sustelkti ties maža sisteminių institucijų grupė, kurios atstovauja e, daugiau kaip 75 procentams e, Europos bankų aktyvų, kapitalų. E, taigi, kalba eina apie aukšto profesionalumo institucijų grupę, į kurią galima būtų pažvelgti atskirai, kad galima būtų pirmajame etape ir spręsti tas problemas. Taigi, jeigu mes paimsime tuos sisteminius bankus, ir čia mūsų antroji rekomendacija, tai, kad e, tas įsikišimas būtų veiksmingas, mes turėtume pradėti kurti kažką panašaus į Europos bankų bendrovį įstatymą, kuris paskui palaipsniui būtų įgyvendinamas ir priimamas e, visų sisteminių bankų privaloma tvarka. Tai būtų panašu į vadinamąjį 20 metų režimą. E, visų tų sisteminių bankų priežiūra, vadovaujant EBI, būtų atliekama e, priežiūros kolegijų. EBA turėtų galės e, kištis tais atvejais, kai e, priežiūros e, reitingo tam tikri lygiai yra pasiekiami, na, o sisteminės rizikos taryba turėtų pradėti dirbti, kuriant apibrėžimą, bankų, kurie turėtų būti laikomi sisteminiais bankais. Mes turime aiškiai žinoti, kurie bankai turėtų būti laikomi sisteminiais. Ir tada turėtų viešai paskelbti tokių institucijų sąrašą, e, kurį prižiūrėtų Europos sisteminės rizikos taryba. E, tuos žingsnius turėtų paskui e, vykdyti komisija, bet siūlyti turėtų sisteminės rizikos taryba. Dar viena problema yra įsikišimų finansavimas, nes e, būtų e, neprotinga turėti galimybę kištis, bet neturėti priemonių tai padaryti. Taigi mes turėtume galvoti apie tam tikrą fondą, e, į kurį indėliai būtų įnešami priklausomai nuo rizikos lygio ir tada panaudojimas čia priklausytų nuo rizikos dydžio, nuo e, grėsmės, kad viena ar kita institucija gali e, pradėti veikti netinkamai. E, turėtų būti pareng, parengtos investicijų e, gairės, e, kurios padėtų e, kaupti tuos fondus. Na ir tų fondų panaudojimas turėtų irgi remtis tam tikromis gairėmis, kuriuose būtų pabrėžiamas likvidumo aspektas ir, žinoma, E, tie fondai e, turėtų būti ilgalaikiai ir tinkamai, ir, ir jų pinigai turėtų būti tinkamai investuoti, kad reikalui kilus galima būtų pasinaudoti netidėliotiniu likvidumu. Ketvirtoje rekomendacijoje kalbama apie mūsų interesus ir sprendimų galę. Mes norime išvengti nereikalingos biurokratijos bei papildomų kaštų. Ir manome, kad techninės priežiūros e, įgaliojimai turėtų būti suteikti bankų priežiūros agentūrai ir tuomet mums reikės kurti papildomos institucijos. Tuo tarp mes galėtume sukurti bankų e, direkcijos sudėtyje papildomą padalinį, kuris būtų atsakingas už šią kontrolę ir kuris užtikrintų nacionalinių reguliuotojų bendradarbiavimą. Mes nenorime kurti papildomos naštos, biurokratijos, bei nenorime, kad visa sistema taptų sudėtingesnė ir brangesnė. Baigdama, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes neturėtume uh, užversti bankininkystės sektoriaus naujais reglamentais. Į tai mes e, atsižvelgėme. Tačiau kartu dabartinėmis aplinkybėmis Parlamento pasiūlymas turi būti ambicingas, protingai suformuluotas bei kryptingas ir tikslingas, tam, kad mes sureaguotume į mūsų savami žmonių lūkesčius ir poreikius. Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie stabilumo fondą, kadangi reikės jo turimas lėšas paskirstyti ilgam laikui, bet to mes norime, kad stabilumo fondas e, būtų valdomas atsižvelgiant į kapitalo e, pakankamum likvid rodiklius, apie tai dar galėsime kalbėti. Ir be abejo, pagal šį pasiūlymą mes turėsime geriau apibriežti visas savokas bei užtikrinti geresnį visų suinteresuotų šalių, pirmiausia, visų komitetų bendradarbiavimą. Mes manome, kad e, taikant šią paspartintą procedūrą tiem vadinamiems sisteminėms bankams, gali kilti kokiu nors problemu, gali būti, pažiūrėjau, būti neaišku, kaip apibriežti, kuris bankas yra sisteminis ar ne, ir apie tai dar galėsime kalbėti, tačiau vienaip ar kitaip mūsų pasirinktas e, požiūris yra realistiškas ir tai galėtų būti pirmasis mūsų žingsnis siekiant sukurti stabilę visos Europos lygmenių veikiančią struktūrą. Ir galiausiai mes norime, kad naujas parlamento pasiūlymas būtų veiksmingas. Todėl turime suderinti uh, įvairias šiuo metu pateiktas iniciatyvas. Ir tai aš pirmiausia kalbu apie šį pranešimą ir apie tą vaidmenį, kurį parlamentas siūlo e, suteikti nacionalinėms institucijoms, o taip pat reikia atsižvelgti Garsijo Margajo parengtą pranešimą bei tą direktyvą, už kurią yra atsakingas Sančio Prezėdo. Taip mes galėsime sustiprinti vieni kitų pastangas ir užtikrinti, kad komisijų, e, parlamento patiktas pasiūlymas yra nuseklus ir tvirtas. Panašu, kad mes galime suderinti e, visas savo skirtingas nuomonės, mes jau pradėjome dirbti, kalbėtume pramonės ir stabilumo fondą. Galėčiau pasakyti, kad uh, formuodami savo nuostatas dėl šio fondo, dėl šio fondo atsižvelgsime į kolegų pastabas. Jau daug ką, apie ką kalbėjau ir manome, kad dabartinis pasiūlymas padės mums sustiprinti stabilumą Europos finansų sistemoje, užtikrinti jos tarptautinį konkurencingumą bei veiksmingumą. Uh, mūsų pasiūlyme mes atsižvelgėme į e, pamo, praeities e, pamokas bei pra, e, patirtį ir į tai, kad turime apsaugoti tiek indėlininkus, tiek mokesčių mokėtojus. Taigi visiems dėkoju ir tikiuosi, kad jų ir ateityje puikiai bendradarbiausime. Dėkoju. Dėkoju Lysai. A, tikrai daug dabar kalbėtųjų sąrašą, ponia Hubner. Uh, much, uh, like to... Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti, pasveikinti Elizą, parengus šį pranešimą, kuris yra labai stiprus ir labai ambicingas ir aš pritariu daugeliu jos minčių. Tačiau vis tiek norėčiau iškelti kelis klausimus, kurie nėra dar paminėti pranešime ir kuriuos galima būtų jį įtraukti tam, kad e, siūlomas mechanizmas būtų veiksmingesnis, e, ypač tais atvejais, kai turime susitvarkyti su tarpvalstybinė krize. Taigi, pirmiausia, mes turėtume išsamiu pagalvoti apie intragrupės e, turto perdavimą Ir manau, kad e, šis aktyvų perdavimas e, gali būti naudingas, nes jis palengvės e, likvidumo perkelimą iš pagrindinės būsnės į dukterinės įmonės. Bet taip mes gili, nes dabar mes matome, kad kreditoriai yra geriau apsaugoti pagrindinių įmonių lygmenį nei dukterinėse įmonėse. Turime išlyginti šį, e, šios e, skirtumus. Toliau jūs pranešime kalbate apie tai, kad mes norime užtikrinti, kad visur visiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Ir aš manau, kad todėl turime pagalvoti, ar tinkamai bus įsižvelgta į priimančių šalių interesus. Turime sukurti naštos e, paskirstimo mechanizmą, nes kol kas apie tai per nelik menkai buvo kalbama. Bet pagal dabartinį pasiūlymą likvidumas bus paremtas tik tai pagrindinėje būstinėje, o visa rizika bus perduota priimančiai šaliai. Nemokumas ir ginčių sprendimas. Aš manau, kad mums reikia sukurti integruotą uh, įmonių naikinimo ir uh, nemokumo mechanizmą, kuris gali, veiktų visos ES lygmenių. Tokia grupė galėtų būti veikti kaip viena organizacija ir tuomet visi jos dalyviai e, būtų traktuojami vienodai visa, visoje Europoje. Ir dar vienas dalykas. Pranešime siūloma atskirti sisteminius bankus nuo nesisteminių bankų. Aš vertinau visus argumentus už ir prieš tokį pasiūlymą ir nusprendžiau, kad toks atskirimas e, sukurs papildomų problemų, daugiau problemų nei e, realiai spręs. Labai sunku yra įsiaiškinti, kurie bankai yra sisteminiai, o kurie ne. Nes vienai per kitaip e, panašu, kad galiausiai ši, šis atrankos procesas bus pagrystas atsitiktinumu. Stambus bankai iš tikrųjų yra sisteminiai bankai ir jiems taip pat kartais reikia pagalbos. Jei tik kai kuriems bankams suteiksime šį sisteminių bankų statusą, gali būti, kad išraipysime finansų sistemą ir tuomet uh, valstybės narės bus linkusios gelbėti būtent šiuos bankus e, ištikus kriziai. O tai neįgimai paveiks e, kon bankų konkurenciją. Taigi aš manau, kad reikėtų vengti tokių problemų ir todėl būtų, mano galva, protingiau taikyti tokį pat vienodą režimą visiems pritaikint tą skirtumą tarp dukterinių ir pagrindinių įmonių, kaip aš jau minėjau. Jei atsižvelgsime į e, krizės patirtį, pamatysime, kad e, valstybės narys buvo linkusios gelbėti savo pagrindinės bankų būstinės savo šalyje ir visiškai nesirūpino tuo, kaip e, bank, tie bankai tvarkėsi kitose valstybėse narėse. Prižiūriuotojų kolegija taip pat turėtų dalyvauti aktyviai visoje valdymo, bankų valdymo e, struktūroje. Ir manau, kad turime visus bankus, kurie veikia e, keliose valstybėse narėse, traktuoti kaip svarbius. Ir nesvarbu, ar jie būtų sisteminiai ar nesisteminiai bankai. Uh, Yra dar vienas dalykas, e, apie kurį dėrėtų pagalvoti ateityje. Tai yra prisiminti, kaip bankai veikė ir dirbo anksčiau, iki e, šios e, bankų krizės. Ir gal reikėtų sugrįžti prie senų darbo metodų ir pereiti nuo universalaus bankų sistemos prie bankų holdingų. Be abejo, reikėtų vertinti, ar tai būtų naudinga ir vartotojams, ir bankams. Nes taip bankai galėtų dirbti, taip kaip dirba dabar, atlikti visas operacijas, tačiau kartu mes e, e, tiksliai žinotume, ko yra kiek, e, kiek vertas kiekvienas banko padalinys. Ir taigi taip pat reiškia, kad jei bankas užsima kokią nors papildomą veiklą, jį tie jo padaliniai, kurie, yra, kurie užsijima tą veiklą, bus atsakingi uh, už save. Taip be abejo bus sumažinta visos sistemos grūties rizika. Galima būtų apie e, taip pagalvoti. esu šešėlinė pranešėja ir man buvo labai malonu dirbti su Eliza. Taip pat man panašu, kad mes e, vienodai suprantame mūsų uždavinį. Tai yra tai, kad mums reikia sukurti tokią sistemą, kuri galėtų padėti mums įspręsti bankų valdymo krizę, nepaveikiant jų darbo efektyvumo ateityje. Dėkoju. Um. Dėkoju. Kay Swinburne. Uh, aš uh, pasistengsiu gal kiek trumpiau pakalbėti, pritarsiu taip pat uh, padėkai Elizai už tai, kad ji puikiai padirbėjo. Iš principo, man regis, bankai kol kas dirba visai sėkmingai ir nemokumo e, įstatymų harmonizavimas galbūt yra labai didelis iššūkis. Aš pradėčiau savo komentarus nuo tarp valstybinio institucijų apibrėžimo. Tol gražu nėra visiškai aišku, kaip Europos priežiūros institucija gali būti pakankamai didelė personalo prasme, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo prievolės, ypač e, kai turim galvoje, kad e, e, krizės metu didesniuose bankuose kasdieną dirbdavo apie 60 priežiūrininkų. Kitaip sakant, ta institucija pareikalaus labai didelį personalo skaičiaus. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie Europą, globalų banką, kai Europos bankų sprendimo skyrius gali bendradarbiauti su prie, globaliomis priežiūros e, institucijomis, tarkime, kai kalbame apie didelius Amerikos bankus. Taigi, e, nėra man visiškai aišku, kaip e, e veiks tas tarpusavio bendradarbiavimas, kai kalbama apie e, didžiausias institucijas, kurių ir rizika yra didžiausia. E, dabar, kai kalbame apie tas institucijas, kurios yra pernelyg didelės, kad e, žlugtų, man atrodo, čia mums reikia kažkokių kitokių priemonių, galbūt tokių, kurias siūlo Paul Tucker e, Financial Times laikraštyje šiandieną. E, yra Kanados ekspertų pasiūlymų tą pačią kryptimį ir, kaip aš suprantu, e, reguliuotojai JAV gali pareikalauti, kad bankai išleistų savo uh, vertybinius popierius dešimties metų laikotarpį. Ir tai suteiktų kažkokias galimybės atstatyti banko balansą, e, kad galima būtų užtikrinti, kad e, iš, ištikus kažkokiai nelaimiai, būtent banko kreditoriai pirmiausia pajustų e, to poveikį, o ne mokesčių mokėtojai. E, kaip mes galėsime užtikrinti, kad galėsime dalyvauti tokiuose mechanizmuose, o ne paprasčiausiai pereidinėti į kitą jurisdikciją. E, pone Hübner teisingai pastebėjo, kad kol kas nėra e, sistemos, kuri neleistų iš dukterinių įmonių kapitalui būti perpumpuojamam į motininę įmonę. Mes matome e, tai atsitinkant, kai e, e, praėjus vos kelioms valandoms nuo nemokumo paskelbimo pensijų fondų pinigai buvo perpumpuoti iš Europos kitur. Taigi aš manau, kad e, mums reikia ieškoti bendalinio atsakymo apie tuos e, svarbius klausimus, ypatingai kai kalbame apie didžiuosius žaidėjus, nors e, vidutinio dydžio ir mažesniems bankams, aš manau, šis dokumentas yra labai geras pradžios išeities taškas. Aš irgi noriu pasveikinti Lysą, mes pritarėme visam tam, kas yra parašyta pranešime, pagrindiniai linijai, kurios yra laikomasi. Aš gal nekartosiu viso to, kas jau yra pasakyta, geros mintis buvo išsakytos, ypač dėl. Um, pagrindinės uh, įmonės ir padalinių klausimo, taip pat dėl tų problemų apibriežti sisteminę, nesisteminę. Uh, riziką, kaip tai būtų galima padaryti tiksliai. Visa tai tikrai yra puikus penas pamastymams. Ir aš tik tai gal tris tokius papildomus elementus norėčiau įterpti, kurie, manyčiau, nusipelno tolesnio darbo su Elisa ir kitais šešėliniais pranešiais. Visų pirma, man atrodo, dokumente nėra visiškai aiškiai ar nepakankamai griežtai pasakyta, kad norime, jog kreditoriai uh, vaidintų daug svarbesnį e, vaidmenį nei iki šiol, e, kai eina kalba apie gelbėjimo operacijas e, ir jų padengimą. Aišku, dokumente nėra pakankamai griežtai ir aiškiai pasakyta, kiek kreditoriai turi būti atsakingi už tą riziką, kiek jos turi prisijimti iki įsteigiant fondą. Tai būtų svarbus elementas. Antras elementas, kas mums su manimu yra svarbu, štai jūs paminėjote EBPO dokumentą. Ir visas tas diskusijas dėl siauros bankininkystės arba bent jau susiaurinimo vienoje institucijoje. Uh, Ir su šia mokumo krize aiškiai pasimatė, jog e, didieji bankai ne tik tai kelia riziką, bet ir daro didelę įtaką įvairiems procesams e, įvairiose šalise. Ir būtent tai sėtina su jų dydžiu ir mes turėtumėm atsakyti į klausimą, o kokio dydžio bankus mes norėtumėm matyti. Ir kokiu būdu mm, ši tvarka dėl krizinės intervencijos labiau mm, būtų palanki mažiems bankams, smulkesniems bankams, o ne stambiems e, sisteminį didžiulį poveikį turintiems subjektams, būtent sprendžiant, kokį kokią įmoką turėtų į fondą mokėti tos ar kitos e, institucijos. Ir e, manau, kad būtent svarbus čia yra dydžio klausimas. Ir kai mes kalbėsime apie SRD 4 peržiūrą, Ir kai kalbėsime apie fondą, kuris čia siūlomas, tai bus įtin aktualus klausimai. Ir toliau, kiek konkurencijos politika galėtų suvaidinti savo vaidmenį, galbūt stipresnį vaidmenį, ypač kalbant apie mūsų ryšius su mm, kolegomis mm, Amerikoje. Čia Bolka pasiūlymas būtų svarbus Pabaigai norėčiau dar, kad būtų aptarta, ar tik tai sistemiškai svarbus bankai turėtų e, būti aptariami, ar taip pat reikėtų kalbėti ir apie stambius fondus, kurie patektų į šią kategoriją. Su LTSM mes matėme, kad e, reikalinga ir su esma pranešimu akivaizdu, kad uh, Galbūt, jeigu kalbama apie Europinį fondą, būtent tai būtų esma pranešimo elementai itin svarbus ir mes turėtumėm detaliau išanalizuoti, kiek turėtų būti jie tarpusavė susiję ir kiek jie turėtų būti susiję su mūsų dabar aptariamu pranešimu. Ačiū ir aš mielai prisidėsiu prie tolesnio darbo šiuo labai svarbiu klausimu. Um, uh, Ačiū. Perskaitysiu, kas dar nori pasisakyti. Jeigu ko nepaminėsiu, praneškite. Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klut and myself. Any... Ir aš pati. Ar dar kas nors? Ne. Taigi, Viki, jums žodis. Thank you. My, my... Ačiū. Aš norėčiau labiau kalbėti apie tai, ką galima padaryti iki bankroto, tam, kad bankroto tikimybė sumažėtų. Manau, kad atlikote puikų daro, darbą apjungiant visus tuos aspektus. Ačiū Jums už tai. Dabar dėl pirmo momento. Tikrai puikus sąrašas tikslų ir aišku, reikėtų pradėti nuo to tikslo, kodėl reikalinga ta finansinė rinka, todėl kad mums reikalingas kapitalas ir aišku, mes norime sušvelninti riziką, būtent bankai tai yra daro, kad žmonės lengviau prieitų prie kapitalo su mažesnė rizika. Tai reikia pradėti nuo tikslų. Jūsų sąraše vienas iš tų punktų, kas patraukė mano dėmesį, tai yra lygi prieiga ES ta, tarp kreditorių klasės, e, kurie tradiciškai buvo vienodi, tačiau tai yra skirtingi kreditoriai ir būtent aš galvočiau apie e, kreditorius, kurie neturi garantijų, juos reikia traktuoti skirtingai nuo smulkos vidutinio verslo ir skirtingai nuo didmeninės bankininkystės Būtent čia reikia galvoti apie tuos atvejus, kur mes norime švelninti riziką, kur mes norime padėti, kad ta rizika būtų mažesnė, kad um, didmeniniai uh, skolintojai, būtent obligacijų teikėjai, būtų atsakingi už tą atsakomybę. Tai yra moralinės atsakomybės šia klausimas kyla. Dabar dėl nemokumo įstatymų. Tikrai reikia smarkiai suderinti, suvienodinti nemokumo įstatymus ir ir teisingai pasakė, kad pinigų pervedimai, kurie įvyko bankroto atvejais, aišku, čia didžiuliai, didžiuliai sunkumai buvo dėl pervedimų per sieną, bet aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu žiūrime būtent jeigu įmonė bankrutuoja, kad būtų galima atsekti iki to momento, kuris išmokėjimų yra nepadarytas, būtent, kad tai būtų preferenciniai taipau. Uh, Toliau rizikos rezultatų lentelė. Man atrodo labai puikus sąrašas to, ką reikia stebėti, bet aišku, kad kiekvienas reguliuotojas ar priežiūros institucija turėtų sugebėti tai stebėti. Aš noriu paklausti, kaip jūs ketinate įvesti tą tarsi E, eismo reguliavimo e, tam tikrą sistemą, kur, tarkim, jeigu, tarkim, kažkurioje e, srityje būtų raudona šviesa uždegama, kaip būtų aišku, kad čia jau per toli nueiti ir taip toliau. Ir dabar techniniai dalykai dėl kapitalo reikalavimo direktyvos, aš pažiūrėjau į. A, 136 e, straipsnį. Reguliuojančios institucijos turi turėti papildomų galimybių, aišku, įgaliojimų, bet 136 kalba apie bet kokį kapitalo reikalavimų direktyvos pakeitimą. Aš galvoju, čia, kai eina kalba apie tokį ilgą sąrašą kapitalo reikalavimų direktyvos E, reikalavimų sąrašą direktyvoje, ar jis nesukels dar didesnės painiavos. Jeigu eina kalba, pavyzdžiui, tik tai apie nedidelius pažeidimus kažkokioje vienoje srityje, man atrodo, reikėtų panalizuoti galimus padarinius. dėl kapitalo reikalavimo direktyvos e, perkelimo į kitas, e, ir, kitas šalis, kaip, kaip jį atsispindi kitų šalių teisės aktuose. Manau, kad jeigu eina kalba apie labiau pasaulinio ligmens reguliavimą, tai toks sąrašas tik tai sukeltų didesnę sumaištį pasaulyje vienoje. Ačiū, Astrid. Euh, Ačiū, pirmininkė, aš irgi savo ruoštų noriu pasveikinti ponę Ferreirą. Uh, su atliktu darbu, kuris yra puikus pagrindas tolesniems pamastymams. Savo ruoštų aš noriu taip pat e, išsakyti keletą pastabų, keletą iškelti elementų, kurias reikėtų pagilinti, aptarti. Luksemburgas e, tikrai patyrė visus 2008 metų krizės padarinius ir Deksijos gelbėjimas, Fortis gelbėjimas, bankrotai. Tai labai svarbus atvejai, kuomet skubių priemonių prireikė per sieną skirtingose valstybėse ir mano um, nuomonė tikrai reikia atidžiai panalizuoti tą situaciją. Visų pirma, reikia didesnio teisės aktų suvienodinimo, ar reikia europinio teisinio pagrindo, kai eina kalba apie krizinę situaciją. Manau, kad mes visi sutarėme, kad to reikia. Reikia, kad viskas būtų konkretu. Reikia užsitikrinti, kad tiek pagrindinė įmonė, tiek padaliniai tiek filialai būtų traktuojami vienodai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, dabartinėje situacijoje, 2008 metų krizė aiškiai parodė, kad pagrindinės įmonės, kuomet susiduria su, su, su, su tam tikrais sandoriais, um, veikia tarsi surblys, kuris uh, stengiasi kaip galima labiau uh, um, iškelti savo įstaigos likvidumą. Tačiau jeigu eina kalba apie grupės uh, bankrotą ir dėja taip yra atsitikę ir negalėt mesti galimybės, kad tai pasikartos, filialų ir kitų. Ir dukterinių įmonių veikla visai dinksta. Tai yra, kad e, pagrindinė įmonė su, sutraukia į save visą turtą iš tų o, savo o, filialų. Tai yra e, diskriminacija, visiškai neteisinga situacija ir apie tai jau um, kolegė Hübner kalbėjo ir ponė Ferreira rekomenduoja palankiai palankesnės sąlygas sudaryti tam, kad būtų vienodai traktuojami tiek pagrindinės, mūtinės įmonės, tiek visi filialai ir dukterinės įmonės. Aišku, kad reikia galvoti apie europinę teisinę bazę, kuri būtų taikoma bankų nemokumo atveju, kad visa bankinė grupė būtų traktuojama kaip bendras vienetas. Uh, tam, kad motininė įmonė nepiknaudžiautų savo padėtimi ir ne, neskriaustų savo dukterinių įmonių ir filialų. Aš labai džiaugiuosi, kad ir kiti kolegos taip pat mato šį klausimą. Dabar reikalinga visiškai suharmonizuoti teisės aktus ES, ar reikia kažkokios 28 tvarkos, kuri būtų viršesnė nei 27 valstybių narių teisinė tvarka bon, bankroto atvejams. Aš manau, kad tai mm, nebūtinai būtų įsivaizduojamas atvejs, tačiau ką reikia daryti bankroto atveju, būtent kai na kalba ypač apie sisteminius bankus, apie tai kolegos jau kalbėjo. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką kaip ir ponia Ubner pasakė, reikia aiškiai daryti skirtumą tarp sisteminių bankų ir nesisteminių bankų. Tai yra reikalinga ir pageidautina. Būtent kai kuriais atvejais galbūt tas skirtumas yra reikalingas, pageidautinas, tačiau labai sunkus padaryti, kol, pagal kokius kriterijus mes galėtumėm tuos bankus skirsti į sisteminius ir nesisteminius. Uh, Tam reikalingi teisiniai aktai, aišku, ir tuomet turėtume skirtingus teisės aktus, kurie būtų taikomi sisteminiams bankams, kitokie, kurie yra nesisteminiai, tokie teisės aktai, kurie būtų taikomi tiems bankams, kuriems veikia per sieną ir taip toliau. Iš esmės vis tiems bankams, kurie yra sisteminiai, reikėtų europinės teisinės bazės, kuri būtų taikoma visoje Europoje vienoda. Man atrodo, tai būtų išmintingesnis ir paprastesnis sprendimas. Ir dabar bendrai dėl mm, pačios rezoliucijos, kuri būtų skirta išspręsti dėl dėl bankų problemų sprendimo fondo, kuris veiktų uh, nemokumo ar bankroto atvejais. Būt, tai turėtų būti kūriama bankininky, Europos bankininkystės sistemos, Euro, Europos bankininkystės agentūros rėmose prisiminsiu e, Konstanciją klausimus. kuomet, tarkim, pavyzdžiui, e, nesugebėta sukontroliuoti e, bankvo likvidavimo procedūrų, Aišku, akivaizdu, kad reikalinga nepriklausoma institucija, likvidatorius, kuris prižiūrėtų visą procesą, kad jis vyktų nešališkai objektyviai. Ir pirmininkė gal tiek mano pastabų. Ačiū. Dėkoju. Pervanš. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū Lizai Ferrero. Iš tikrųjų labai svarbus klausimas, apie kurį čia kalbame labai naudinga, kad Europos parlamente, kuomet kalbame apie kitus klausimus, kurie buvo paminėti bendrai, kurie yra šiame priežiūros pakete, yra kalbama ir apie šį klausimą. Mm, tai yra reguliavimo pareiga susijusi su trečiu skyriumi, tai aiškiai yra. Žak mm, Delerozier apibriežti dalykai, kuomet pirmininkas Baroso jį buvo paskyręs atsakingų už tai, kad būtų galvojama apie tą bendrą priežiūros paketą. Tai e, mintis buvo tokia, buvo norima, kad sistema gerai veiktų, tai reikia visų pirma išsiaiškinti, kas vyko krizės momentu reikia, aišku, sutelkti dėmesį ne vien tik tai į e, krizę situaciją, bet aišku, kad kasdieninėme gyvenime viskas gerai veiktų, reikia atsižvelgti, kas buvo susijęs su krize. Uh, Mes, aišku, lauksime komisijos indėlio į šias diskusijas. Ir viskas yra taip tarpusavė susiję, kad aš turiu tam tikrų būkštavimų. Pavyzdžiui, komisija tam tikrą prasme kalba apie vertikalę sistemą. E, vieną dieną pasiūloma kažkokia tai idėja, žiūrima, kaip jį veiks, paskui kažkas tai vėl daroma, bet juk yra arbitražas, yra kiti sprendimo mechanizmai ir gal galima padidinti nuo savo kapitalo reikalavimus. Gerai, jau, bet tada reikia, kad jie sutiktų mokėti stabilumo ar bankinių problemų sprendimo fondą. Uh, tam atveju, kuomet jiems iškils problemos. Tos diskusijos niekur nevyko ir mane tai labai neramina. Gerai, sakoma, didysis dvidešimtukas apie tai kalba taip, bet um, ar jiem rūpi tai, kas vyksta pas mus? Kitas dalykas, kad uh, didysis dvidešimtukas gerai susirinka, pašneka, priima kažkokias tai išvadas, išsivažinė ir viskas, kas toliau. Visi toliau galvoja, kad šitie procesai yra gerai. Aš manau, kad mes realiai turime diskutuoti šios klausimus dėl to, kaip išspręsti tą krizę ir kad aiškiai identifikuotumėm tuos dalykus, kurie tarpusavė susiję arba bankai sutinka reguliavimo didžiąją dalį perduoti kažkur tai ir tuomet krizės atveju tos rizikos būtų mažiau ir tuomet mes mažiau iš jų, iš jų reikalautumėm įnešti į gelbėjimo fondą arba jie nesutinka. Um, tų savo konsoliduotų fondų didinti, kadangi jie galvoja, kad tuomet e, bus jų nepalanki situacija palyginus su Amerikos bankais ir taip toliau. Tai, tuomet reikia, kad jie sutiktų dalyvauti diskusijose, kad kažkiek reikės įmokėti į tą gelbimo fondą. Uh, Tai vienas dalykas. Antras dalykas, reikia sugrįžti prie tų pamastymų, ką jau kolegos jau išsakė ir aš kam pritariu, kad būtent kas tai yra tie sisteminiai bankai. Uh, Europos Sąjungos sklando įdomių idėjų. Man atrodo, ta idėja sėtina su tam tikru sąrašu, kurį parengė Europos centrinis bankas dar prieš prasidedant kriziai, kuomet buvo pasakyti, kad štai, tarkim, 40 bankų yra um, itin svarbus Europai. Tačiau krizė parodė, kad būtent ne dėl uh, su šia grupė didžioji rizika yra susijusi ir Islandijos atvejs ypač tai akcentavo. Ir Airijos taip pat būtent, kad e, jeigu prasideda kažkokie tai procesai vienoje šalyje, po to um, beprotiškai pradeda judėti tie srautai tarp įvairių e, valstybių, tos sistemos visiškai pradeda veikti nebe taip ir tada jau reikalingi europiniai sprendimai, sprendimai per sieną. Kas mums čia yra įdomu, aišku, žinoti, kad jeigu, tarkim, kažkoks tai bankas e, pradeda kažkokį tai procesą, kuris susijęs, tarkim, su viena valstybė, su krizės valdymu, tarkim, matėm, kad padarinys yra toks, kad visai Europos vidaus rinkai padaromas poveikis. Ar čia bankas sistemis, nesisteminis, na, gali kelti klausimą. Toliau dėl tos. Mm, lentelės, kuri leistų stebėti bankų situaciją. Na, aš tikiuosi, kad mūsų pranešė kiek labiau sugebės prastumti mintį, kad reikia suderinamumo, vienodumo, palyginamumo ir kad būtų taikomas taip pat tas e, streso testas. Uh, būtent norėtų iškirsti kelią krizį ir taip toliau, bet jau kalbėjote, tai, koks yra svarbus tas streso testas, tai mintis būtų tokia, kad, na, galbūt būtų ne vien tik tai kažkokių tai rodiklių lentelė, bet būtent, būtent tas testas, kuris parodytų, kiek bankas um, būtų pajėgus atsilaikyti vieną ar kitą situaciją. Dabar dėl to, kiek reiktų suvienodinti teisės aktus bankroto atvejams, na, man atrodo, kad čia yra didžiulis konsensusas, ypač turint omenyje tai, kad uh, užduotis užduotis nebus lengva. Dvi paskutinės pastabos. Pirma, bendrai toj dėlioniai, kurią mes turime dabar ant stalo, kuri nėra iški. Ir aš kaip krizės komiteto pranešėja būkštauju, kad jeigu mes žiūrime į vieną teisės aktą su vienu tikslu, mes e, pametame iš akių tą bendrą visapimantį tikslą, tai yra Europos ekonomikos finansavimas. Ir tuose pasiūlymuose, kurie yra nenuseklus, netitinka vienas kito, uh, yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, stabilumo tas fondas, tarkime, kur didieji bankai galbūt mokėtų dėl rizikos. Taip pat yra garantijų depozitoriumo sistema tam tikra. Čia aš taip suprantu, kad tai yra paralelinės sistemos, kaip aš suprantu iš pranešėjos minčių, bet norėtų išsiaiškinti, kiek būtų įmanoma tas abi sistemas užtikrinti. Bet aišku, svarbiausia turint omenyje krizės situacijas, kad būtų harmonizuota ta garantijų sistema. Ir Pone pirmininkė, um, jau baigiu, kad kai kalbame apie um, europinį mastelį, uh, praeitais metais uh, indėlių garantavimo uh, riba pakelta, Europoje. Mes turėjome konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima suvienodinti nuostatas dėl tų indėlių garantavimo fondų. Tai būtų labai svarbu išgirsti dėl to nuomonės. Uh, Ir dabar dėl to taip vadinamo stabilumo fondo, manau, kad svarbiausia būtų užsigarantuoti, kad um, indėlių bankai nepatektų į nepalankę situaciją, būtent, kad. Um, kad nebūtų um, labiau palankesnė situacija kuriama um, kreditavimo, tai yra padidintos rizikos veiklai Ir ka, manau, kad e, būtent tokiai veiklai, kuri yra trading book, e, atsispindi, kad jinai turėtų būti palankesnė situacijoje. Peter. Dėkuoju. Ponas e, Peter Skinner. Ačiū pirmininkė, dėkoju Lysai už pranešimą. Jame svarbiausi aspektai puikiai išdėstyti. Mes matome, kad e, daugelis žmonių e, teikia rekomendacijas, e, kurios kartais tempia į skirtingas pusės, bet man labai svarbu, kad tas rizikos pagrindų veikiantis mechanizmas vis tik turėtų būti pagrindinis. Verslo modeliai ir bankininkystė, ir draudimas ir tiesa žinoma skiriasi. E, tai pasakytina apie ir e, daugelį įmonių, kurios yra susijusi su dideliais kapitalo kiekiais. Todėl e, nereikėtų mums skubiai nertis tačia galva, gerai neapsvarčius to, kaip tas stabilumo fondas turėtų veikti. E, bankininkystėje, žinoma, tai yra reikalinga, mes tai suvokiame, taip pat visiškai teisingai numatomi terminai, iki 2011 reikėtų komisijos pasiūlymo ir tada jau parlamente galėtume dirbti ties tuo pasiūlymu. E, Aš manau, tai būtų gera pradžia, tai principai, e, kurių pagrindu mes galėtume turėjau veikti. Aš noriu paklausyti štai ko. Gerai, sustelkėme ties bankais, mes žinome, kad bankininkystė sukėlė didelė dalimi tą problemą. Ponas Gilkot paminėjo taip pat draudimo e, ir kitas rinkas, e, jos taip pat pakliuvo į problemą, bet matome, kad pasiekmes ir priežastys e, yra skirtingos. Ir čia mums reikia diferencijuoti savo požiūrį. E, kalbame apie bendrą fondą ir e, kai apie jį kalbėdami e, mes tikriausiai turime turėti galvoje ir aiškiai pasakyti, kad kalbame būtent apie tą sisteminę bankininkystės verslo dalį. E, pranešime e, kalbama apie tam tikrus e, laiko terminus, kalbama apie tris institucijas, kurios turėtų labai greitai būti sukurtos. Ir čia mes turime horizonte tam tikrą veiksmų grafiką ir aš asmeniškai pritarčiau jūsų siūlomam e, darbų, e, darbų sekai ir laikui. Ir e, jeigu jau tai padarytume, tai bet kuri diskusija apie bendrą problemų sprendimo fondą turėtų atsižvelgti į tai, kaip mes, kaip teisės aktų leidybos įstaiga, e, tą fondą spręsdami jungtume šį klausimą taip pat su tų trijų mano minėtų institucijų sukūrimu. Taip pat buvo minėtas tas e, vadinamasis moral hazard e, arba atsainaus kai kurių bankų e, požiūris, kai jie žino, kad kas be atsitiktų vis tiek kiti bankai jiems suteiks kapitalo. Todėl eks ante mokestis, e, apie kurį čia Lysa Rodas kalbėjo, e, tai turėtų būti pakankamai gerai apsvarstytas. Mes e, girdėjome iš amerikiečių bankininkysės institucijų atstovų, kurie čia lankėsi, klausimą, o kas yra sisteminiai bankai? E, kai mes kalbame apie e, sisteminės rizikos bankus ar kalbame tik tai apie tarp valstybinius bankus, mes žinome, kad, pavyzdžiui, Islandijos bankai, taip pat vokiečių Landesbank, Northern Rock, Junktinėje karalystėje buvo pakliuvę į labai didelės problemas su didžiuliu poveikiu, pavyzdžiui, Britų ekonomikai. E, bet jiegi e, veikia tik tai savo valstybių viduje, nebuvo tarp valstybiniai bankai. Ir man atrodo, mes turime tai turėti galvoje prieš skubėdami ir prisiriždami prie bankų sprendimo, e, bankų problemų sprendimo fondo idėjos. E, dabar kita problema. Mes žinome, kad yra dukterinių įmonių Europos Sąjungoje, kurios prarijo kitas E, dukterinės e, įmonės e, ir vietos reguliuotojai negalėjo pasižiūrėti, kas vyksta juose. Tai yra tikra problema, bandykime spręsti ją dabar, neignoruokime tai. Aš taip pat manau, kad jeigu pasieksime tinkamas pusiausvyros atsakomybės, tarp atsakomybės iš bankų pusės, tai e, tada e, žengsime tinkamą kryptimį. Dėkoju Piteriui. Ponas Sančias Presėdo. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Aš manau, kad tai e, gerai argumentuotas pranešimo projektas. Gerai, kad mes galime padiskutuoti apie jį. Reglamentavimas, priežiūra ir reagavimas į krizę. Štai kokie yra trys svarbiausi elementai čia. Visiškai aišku, kad atsitikus kriziai mes negalime toliau savireguliuotis ar veikti atskirai. Mums reikia mechanizmo, kuris leistų mums draugės spręsti. E, krizės problemas. Ir aš pritariu tam, kas čia buvo apie tai pasakyta. Mes turėtume gerai e, atidžiau pažvelgti, kaip galėtume investuotojų, depozitorių ir mokesčių mokėtų interesus apginti. Visų jų interesus ir už, e, padaryti taip, kad ne vien tik tai e, atskiri keli žmonės turėtų naudos. Mes turime pažvelgti į viską sistemiškai, įvairiose valstybėse narėse turime užtikrinti, kad visas grupės, kurios uh, veikia europiniu mastu, veiktų atsakingai. E, čia prievalės labai aiškios, mes e, turime apsispręsti, nuo kada tie konvergencijos planai turėtų būti pradėti vykdomi, kokie yra to streso testo parametrai. Na, ir, ir apie tai jau buvo tikrai šiandien kalbėta. E, Dabar apie sisteminius bankus. Yra sisteminė rizika ir yra sisteminiai bankai. Ir mums reikia bandyti įvardinti, kurie iš jų yra būtent tokie. Bet čia reikia e, suprasti, kad norėdami išsiaiškinti, kas yra sisteminiai bankai, mes galėtume naudotis e, daugia šalis metodais. Todėl mes ir žvelgiame į e, G20 šalių grupę. Ir mes, žinoma, galvodami apie Europos, e, europinius kriterijus, turėtume suvokti, kad jie turėtų būti priedas arba papildytų tarptautinius e, standartus. E, taigi, į krizę mes turėtume reaguoti daugia šališkai ir, ir tuo pat metu žiūrėdami, kaip iš Europos požiūrio taško galėtume reaguoti. Taigi tokiam dviem kryptim galėtume veikti. <clears throat> Apie tai kalbėjo pranešėjai. Kalbėjome apie tam tikrą stabilumo fondą, bet jis skiriasi nuo depozitų, nuo indėlių garantijų fondo. Dažnai pastarieji yra kuriami ne tik tai indėliams m, mm, apsaugoti, bet taip pat ir restruktūruoti sistemas, e, nes restruktūrizuojant banką dažnai yra lengviau užtikrinti tokių indėlių fondų e, egzistavimą. E, indėlius įmantys bankai, investiciniai bankai ir taip toliau, visi jie egzistuoja. Ir, ir krizė privertė mums pagalvoti apie investuotojus investuotojų apsaugą. Todėl reikia žiūrėti į įvairiausius apsaugos e, metodus, e, galvoti apie kažkokį investuotojų apsaugos formatą. Turėtų būti kažkokia nu, viešoji garantija, kuri būtų aktyvuota kilus kriziai. Bet kuris e, fondas turėtų reaguoti į tikras sisteminės rizikas. Europoje egzistuoja įvairūs lygiai ir e, institucijų tipai. E, investuotojus reikia ginti visada ir tada, kai investuotojai yra indėlininkai ir kai jie nėra. Kartais e, jų apsaugos būdas gali skirtis. E, galima bandyti išlaikyti likvidumą ar, ar dar kitaip e, veikti, bet e, tų veiksmų vis tiek privalu imtis. Jorgen Knut, aš norėčiau sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo ponia Hubner. Aš susipažinau su jos minėta ataskaita, kurioje buvo išvardytos e, įvykusios krizės priežasys. SBO teigia, jo krizė nebūtų įvykus, jei bankai nebūtų tiek daug suvienyje savo jėgas, nebūtų susivienyje į, į bendrus bankus. Tai be abejo turėjo įtakos, gal net daugiau, negu mes dabar įsivaizduojame. Turėtume iš to pasimokyti. Europos e, bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra be abejo labai rimta organizacija. Atsakomybės ir teisinės atsakomybės klausimas irgi yra svarbus. Ir kai kalbame apie bankus, tai atskiriame jų finansinę atsakomybę ir teisinę atsakomybę. Ir tai irgi gali turėti sisteminės reikšmės. Ir todėl manau, kad tai, į tai reikėtų atsižvelgti pranešime. Silvi. Dėkuoju pirmininkė. Atsiprašau, kad aš pavėlavau turėjo reikalų kitur. Aš taip pat kalbėsiu Olio Šmit vardu, nes jis paprašė, kad aš išsakyčiau ir jo nuomonę. Be abejo, aš pirmiausia pradėsiu nuo savo požiūrio į sisteminę riziką. Mes žinome, kad apibriežti sisteminę riziką yra labai sunku. Labai lengva yra e, kažko nepastebėti, Arba sukurti teisės aktus, kurie iš tikrųjų gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Ponas Šmitas negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, jis atsiprašo. Bet jis mano, kad vienodą režimą reikia taikyti visiems bankams. Jis taip pat norėtų patikoti poniai Ferreira, gal ir aš tą patį norėčiau padaryti. Ir mes pritarėme tam, kad komisija pateiktų parlamentų iki 2011 metų pabaigos krizės valdymo struktūros pasiūlymą. Ir aš pritariu tam, taip pat kaip ir pana Šmit, kas buvo pasakyta apie nemokumo taisyklės. Be to, yra labai svarbu užtikrinti, kad už panašias krizės nemokėtų mokesčių mokėtojai. Mes visi žinome, pažiūrėjau, tai apie tai, kas įvyko Švedijoje. Pone Ferrero, Ferrero pakomentuos šį pavyzdį plačiau. Krizės komitete mes kalbėjome apie visas šias priemonės. Ir panašios priemonės padėjo mums sustvarkyti su uh, e, 90-mečio krizėmis. Dėkuoju, panašu, kad visi komiteto nariai, kas norėjo pasisakyti, jau pa tai padarė. Uh, Ir tuomet aš pati galiu pasakyti, ką manau apie šį pranešimą. Aš kaip ir kiti norėčiau pasveikinti pranešėją, jį parengus. Ir galiu tik tai pasakyti, kad kuo uh, labiau gilinsitės į šį klausimą, tuo daugiau klausimų jums kils. Aš dalyvavau konsultacijose su komisija, nedalyvavau konsultacijose su komisija, ponė Dilicija uždavė komisija mano klausimą dėl nemokumo. Aš jį dabar nekartosiu. Na, dilema yra štai tokia. Mes turime žvelgti į ateitį o, gan ambicingai, tačiau kartu turime greitai spręsti dabartinės problemas. Mes norime, kad komisija iki kitų metų pabaigos jau pateiktų savo pasiūlymą. Ir uh, realiai bendroje, bendrame kontekste tai reiškia, kad mes raginame komisiją dirbti labai sparčiai. Jau daug buvo kalbėti apie tai, jog būtina visus traktuoti vienodai. Ir apie tai kalbėjome, kai svarstėme e, nemokumo 2 e, direktyvą. Ir man atrodo, kad mes tada jau kalbėjome apie krizės planus ir aš tada jau kalbėjau, jog būtina yra reikalauti, kad turtas būtų to lygiai paskirstytas e, per tam tikrą laikotarpį, tam, kad ištikus kriziai būtų aišku, kas kam atiteks. Tai būtų procesas panašus į testamento rašymą. kuris leistų mums pasiruošti staigiai mirčiai. Na, ne, nebus lengva tai padaryti. Ir kol kas bankams galime taikyti 2008 metais patvirtintą režimą. Ir be abejo galvoti apie tai, kad mums ateityje gali reikėti vieno bankų akto. Mes norime turėti bendrą vidaus rinką. Ir yra tikrai neįtikėtina, kad mes dar neturime nemokumo, bendro nemokumo sprendimo mechanizmo. Dabar kalbėdama apie bankų problemos sprendimo fondą. daug kas apie tai kalbėjo ir gali būti, kad jie ir bus sukurti. Tačiau aš manau, kad užnaudojimas šių bankų, šių fondų lėšomis turi būti numatytas tam tikras mokestis, tam tikros sankcijos. Ir turi būti labai aiškiai apibriešta, ka, kaip turėtų elgtis tie asmenys, kurie prisijima riziką bankė, kuris ketina kreiptis į e, bankos problemos sprendimo fondą. Nereikėtų sudaryti tokio mechanizmo, kuris iš tikrųjų išsirptų kapitalą iš bankų ir kartu reikalautų, kad jie sustiprintų e, savo turimą kapitalą. Mes norime tokio kapitalo, kurį galima būtų lengvai konvertuoti į kitus dalykus. Jei pažvelgsime kapitalo reikalavimų direktyvą, pamatysime, kad mes norime atsisakyti labai egzotiškų kapitalo formų ir sugrįžti prie įprastinio e, kapitalo apibrėžimo. Ir šiame kontekste turime pagalvoti, ar Bazilio e, direktyva negalėtų mums padėti. Nes negalime leisti, kad pagal vienus teisės aktus būtų leidžiama turėti egzotiškos formos kapitalą, o pagal mūsų naujus pasiūlymus būtų bankai raginami turėti papra, kuo paprastesnį, paprastesnį kapitalo struktūrą. Jei pažvelgsime į Junktinės karalystės bankų rizikos reitingus. pamatysime, kad e, mums reikės labai stambių, labai didelių e, fondų. Maždaug 50 milijardų eurų. Ir tai taip pat prisideda ir prie tos bendresnės diskusijos apie tai, ar kuris bankas yra per stambus, kad jie leistume jam žlugtume, žlugti, ar jis yra per stambus, kad jį gelbėtume. Uh, nes mes norime turėti veikiančią e, bankų sistemą. Ir šioje sistemoje, puikiai suprantame, gali būti tam tikrų bankų elementų, kurie neveiks. Jeigu koks nors bankas, pavyzdžiui, yra pernelik stambus, kad leistume jam žlugti, mes esame linkę gelbėti visą banką su visomis jo visais filialais ir visais padaliniais. Gal reik, galima būtų pagalvoti, ar ne, nereikėtų iš pradžių pareikalauti, kad bankas atsisakytų nereikalingų o, veiklos rūšių. Taip pat reikėtų pasakyti, kad e, tai yra teisė, kurios e, iniciatyvos pranešimas kuris rengiamas yra pagal griežtesnę struktūrą. Tie iš jūsų, kas dirbo praeitus kadencijos parlamente, tikriausiai prisiminat, kai buvo rengiamas Rasmusino pranešimas. Iš pradžių mes išsakome savo mintis, o po to stengiamės jų pagrindų suformuluoti konkrečias rekomendacijas, kurios turi būti, suform, turi būti suformuluotas labai aiškiai ir trumpai. Taigi dabar mes perėsime prie 52-osios taisyklės ir sekretariatas turės nemažai padirbėti tam, kad parengtų galutinį pranešimą. Ir dirbsime taip, kaip praeitų kadencijų dirbome rengdami Rasmuseno pranešimą. Dabar pakeitimų pateikimo terminas Elis, gal jūs norėtume dar ką nors pasakyti? Ir po to, jei turėsime dar laiko, tuomet dar koordinatoriai galės apibendrinti savo o, įvykusią diskusiją. Ačiū už visus um, indėlius, už visus klausimus, pasiūlymus, um, palaikymo ženklus, kritiko ženklus. Labai daug visko prisižymėjau, Ir dar po to asmeniškai norėsiu mm, pasikalbėti su visais tais, kas pageidaus konkrečiau prisidėti savo pasiūlymais prie šio darbo patobulinimo. Aišku, kad kai tema tokia e, sudėtinga, tai mes renkamės kažkokį tai kompromisą tarp to, ko norėtumėm ir to, kiek realiai galėtumėm pasiekti. Aš manau, kad tai ir yra būtent toks um, realistinis požiūris į tai, ką iš esmės galime padaryti. Ne, neatsakysiu kiekvienam konkre, konkrečiai iš pasisakysiu, per nelik absurdiška būtų, bet aš bendrai kalbėsiu apie, pavyzdžiui, turto pervedimą galvojame, kad tai taip pat yra susijęs su politiniais pasirinkimais, kuriuos turėsime padaryti. Arba mes šiame etape stipriname visą tai, kas susiję su vidaus rinkos stiprybė, ar mes be to atsisakome ir laikomės nacionalinių protekcionistiškų požiūrių. Manau, kad mes turėtumėm siekti labiau integruoto požiūrio, kuris būtų orientuotas į mm, vidaus rinkos stiprinimą. Ir tarptautinėje arenoje taip pat sustiprintų mūsų konkurencingumą. Tačiau turiu pridurti, kad tinkamai atsižvelgiu ir tai, jog yra nacionalinių interesų, yra nacionalinių realijų ir todėl mm, noriu pabrėžti, kad siekiame to harmonizavimo, suvienodinimo, stiprindami priežas institucijų koleginį darbą, kad priežos institucijos tarpusėje bendarbiautų ir EBA imtųsi vadovo lyderio vaidmens. Aš tokį mm, pasiūlymą bandau pristatyti, kalbėdama apie tarpusavio supratimo memorandumo atgaivinimą, atnaujinimą, kad uh, tai, ką sudarė finansų ministrai, kalbėdami apie nacionalinius interesus, atsispindėtų. Svarbu, kad mm, tai vertintumėm ne kaip kažkokį stagnatorišką sprendimą, o kaip mėginimą tarpusavėje susitarti, tarp visų institucijų surasti bendrą sutarimą, kokią metodiką kiekviena priežiūros institucija taikys, kad būtų išvengta tokių situacijų kaip anksčiau su krize, kuomet e, kai kurios iš priežos institucijų pirmas tik viena kitą tik pamato, o, o momentas jau yra kritiškas, kuomet yra tiesiog būtinas um, visų, viso to vieneto, kuris susideda iš įvairių priežos institucijų bendras supratimas. Uh, Taigi tai yra tas politinis sprendimas, bet be abejo dar yra ir mm, visi tie e, komentarai dėl sisteminių bankų. Čia aš norėčiau sustiprinti, pabrėžti tą mintį, kad mes e, sisteminių bankų nelaikome kažkokią visiškai nuo visko atsijusią bankų grupę. Mes norime bendros taisyklių mm, sistemos, mes norime europinio požiūrio, bet e, jeigu dabar pradėsime į nuo to, kad EBAI suteiksime lyderės vaidmenį krizės situacijai, sudėdami visus bankus į tą sritį, tai būtų absurdas. Aš už tai ir galvoju, ar. Uh, reikėtų užtikrinti, kad visi bankai, taip pat ir tie, kurie veikia per sieną, sisteminiai bankai prisidėtų prie e, savo indėliais į tą fondą. Paskui, aišku, sprendimas gelbėti ar negelbėti tą ar kitą įstaigą e, jau išplauktų iš, tos, iš to fondo. Kol kas mes dar neprijome prie tokio etapo, mes galbūt tik tai išsirutuliosime iki to, bet aš manau, kad turėtumėm vertinti tokią, e, tokį variantą kaip galima. Dabar toliau, koks būtų m, mm, tokios intervencijos tikslas, Viki, kad tai ypač kalbėjo būtent mes turime gelbėti sisteminį banką ir aišku, kad tai yra o, moralinės atsakomybės klausimas ir tai tuomet viskas virsta diskusijomis, kokio dydžio tas bankas turi būti. O, ne viskas yra sudėta į pranešimą, kadangi tai ne, ne viskas pateko į jo tą apriepti, bet kai kas yra aiškinamajame rašte, labai svarbu kalbėti apie finansinių paslaugų viešai, viešo gėrio aspektą. Ar tai būtent, ar čia būtų gelbimas ir eutanazija, ar būtų du galimi variantai, jeigu mes renkamės eutanaziją arba reabilitaciją, tai mes turime aiškiai uh, turėti suvokimą to konkretaus atveju, banko atveju, kas už tai sumokės. Ar tas ar kitas variantas būtų pasirinktas. Būtent tai aktualu, kai eina kalba apie veiklą per valstybių sienas. Turi būti labai aiškiai pasakyta, kas mokės už tą bankrutuojantį, žlungantį banką, kas mokės už to banko gelbėjimą, Ir to negali padaryti kažkokiuose bendrose nuostose. Tai, tai, aišku, turi būti daroma laikantis bendrųjų tikslų, tačiau konkrečiai turint omenyje konkrečius subjektus. Dabar dėl to, ką Sven pasakė, dėl aštunto punkto. Taip, mes turime savo įrankių. Uh, paketą iš, e, išplėsti, bet dėl swaps įtraukimo į e, turtą apie tai reikia kalbėti. Kita vertus, e, kiekvienu kreditoriu ir indėlininku atveju jie gali būti skirtingai traktuojami pilietybės pagrindu ir tai aiškiai yra pasakyta mano pirmame punkte. Prie viso to noriu pridurti, kad yra daug įvairių klausimų, kaip tos nenumatytų e, situacijų veiksmų planus paruošti, kaip įtraukti e, kitus subjektus, kuomet, tarkim, bankas plečiasi ir yra tarpusavė susiję su kitomis finansinėmis įstaigomis, kurios galbūt nėra konkrečiai minimos čia, ką tada daryti. Aš taip e, puikiai suprantu, kokie yra sunkumai, tačiau problema yra tokia, kiek e, pagrysta būtų plėstis tokiu atveju. Čia aišku vėlgi kompromiso klausimas ir to kompromiso dvasia. Mano pasiūlymas buvo e, eiti tiek plačiai, kiek įmanoma, tačiau reikia suprasti, kad jeigu nueisime pernelyg plačiai, tai aišku, kad e, tiesiog sistema nebesugebės veikti. Pabaigai Dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms už pasiūlymus. Tikrai deramai atsižvelgsiu į visą tai, ką kolegos um, siūlo. Labai mane domina visos jūsų mintis ir būsiu labai dėkinga, jeigu jūs su manim dar gilinsitės į platesnės diskusijas. Aišku, kad tokios diskusijos yra įmanomos jau tik tai dirbant mažesnėmis grupėmis. Tokioje didelėje sesijoje to padaryti neįmanoma, bet tikrai labai dėkoju visiems ir labai laukiu lauksiu tolesnių jūsų pasiūlymų. Thank you, thank, thank you very much. Um... Labai dėkuoju. Man belieka priminti Jums darbų kalendorių. Pakeitimams pateikimo terminas yra 27 balandžio vidurdienis. Paskui tuos pakeitimus svarstysime 21 birželio, balsuosime savo komitete 27 birželio. Na, o į plenarinį pranešimas pateks po vasaros atostogų per pirmąją rugsėjo plenarinė sesija. Tai toks darbų tvarkaraštis, tikiuosi galėsime, sugebėsime jo laikytis. Na, iš esmės šis posėdis dabar šiuo ir baigėsi, bet kaip aš ir sakiau, e, labai norėčiau kad pasiliktų koordinatoriai, administratoriai, nieko prieš, jeigu ir kiti pasiliktų, kad galimėtume keletą žodžių mm, paskelbėti apie būsimąjį klausimą.